I think we can start. Jau galime pradėti. Prieš pradėdamas posėdį noriu dar kartą prisiminti tą baisę katastrofą, kuri vyko antradienį Prancūzijos Alpėse. Mes esame šokiruoti, savo mintis esame su aukomis, keleivių draugais, artimaisiais ir German Wings lėktuvo įgula. Mus ypač liūdina, kad tarp aukų buvo vienos klasės mokiniai, kurie dalyvavo mainų programoje Visus juos nuoširdžiai užjaučiame ir linkime artimiesiems ištvermės ir jėgų siekiant išgyventi šią netikti. Prašau atsistoti tylos minutį. Danke sehr. Was sich da abgespielt hat, ist. Šis e, įvykis ir e, reiškia tragediją tarptautinį civilinį aviaciją, kol kas yra neaišku, kas iš tikrųjų įvyko. Dabar svarbiausia yra atlikti nepriklausomą tyrimą ir surasti visas aukas. Norime padėkoti Prancūzijos institucijoms, kurios vykdo dabar aukų ieškojimo darbus kartu su Vokietijos ir kitų šalių kolegomis, kai turėsime daugiau informacijos, aptarsime ją mūsų komitete. Dabar pereikime prie mūsų darbo tvarkės. Darbo tvarkę galime patvirtinti, jeigu nėra prieštaravimų. Yra prieštaravimų, prašau. Thank you. Pana pirmininkė. Norėčiau paprašyti jūsų vieno dalyko. Mūsų komitetas turėtų padėti toms institucijoms, kurios vykdo tyrimus galbūt ateityje tam tikrą teisėkuros veiklą galėtume prisidėti prie to, kad tokie tyrimai galėtų vykti greičiau ir sklandžiau. Taigi padėkime visomis išgalėmis aukų artimiesiems ir draugams. Aš taip pat laikausi šios nuomonės ir manau, kad kai turėsime tinkamus tyrimo rezultatus, tai grįžime prie šio klausimo. Vasario 23-24 dienos posėdžių protokolų patvirtinimas, jeigu neprieštraujate, galime laikyti protokolus patvirtintais. Pirmininko pranešimai, kitas darbo tvarkės klausimas, jums jie tiksliau jų iš viso nėra. Prieštaravimo taip pat nebuvo. Na, aš įsidėmėsiu, kad jūs nereiškite jokių prieštaravimų. Mm, techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams. Turėsime balsuoti dėl šio pranešimo vardiniu būdu ir elektroniškai. Reikia 25 balsų, kad būtų steigti darybiniai įgaliojimai. Pirmiausia, pastikrinsime, ar tinkamai veikia mūsų balsavimo įranga. Thank you. Ačiū, taigi dabar balsuosime dėl techninių reikalavimų vidaus vandenų laivams. Pranešės yra Ivo Beletas, pradėme balsuoti. Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 43 balsai už, ne vienas nebalsavo prieš, penki susilaikė, taigi kvormas yra. Kitas balsavimas yra dėl rekomendacijos komisijai dėl darybų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės pranešėjas Vim van de Kamp. Pirmiausiai balsuosime dėl A kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuome dėl B kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Dabar C kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko, reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Tarp balsuojančių vienu Europos liaudės partijos atstovų per daug. Vis dar vienu per daug. Dabar viskas tvarkoja. Balsuoti baigiame. 29 už 16 prieš 2 susilaikė. Pritarta. D kompromisas. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikslinti elektroniniu būdu. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. 23 už 21 prieš 3 susilaikė pritarta. E kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. G kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarto. H. Kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarto. Į kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarto. Dabar balsuosime dėl 26 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Norite pastikrinti, gerai balsuoti pradedame. Balsuojame dėl 26 pakeitimo. Kas už? Balsuoti baigiame. 22 už 24 prieš atmestų. 27 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko veikiausiai pritarta. Pasitikriname tačiau dėl 27. Pradame balsuoti. Vienu Europos liaudės partijos atstovų per daug per balsuojančių, dabar viskas tvarkoje, balsuoti pradame. 22 už 26 prieš, niekas nesilaikė atmestų, 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 23 už 25 prieš. Ne vienas nesusilaikė, atmesta. 36 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš. Manau, reikia pasitikrinti. Pradėme balsuoti dėl 39 pakeitimo. Balsuoti baigiame. 22 už 25 prieš, ne vienas nesusilaikė, atmesti. 40 pakeitimas kas už, kas prieš. Pasitikrinkime taip pat. Dėl 40 pakeitimo pradėme balsuoti. Nu, balsuoti baigiame. 21 už 25 prieš, vienas susilaikė. Atmesta. 44 pakeitimas, kas už kas prieš atmestą. Šešdešimt aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Siūloma dėl konstatuojamų dalių. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarti. J kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pasitikrinkime dėl septintojo pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 24 už 23 prieš pritartą. Štuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 24 ir 23 prieš. Pritarta. Dabar elektroniniu būdu surinksime galutinį balsavimą. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 17 už 28 prieš 3 susilaikė. Atmesta. Das bedeutet, dass es keine Stellung. Tai reiškia, kad mūsų komitetas neteiks jokios nuomonės dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės. So, ich glaube, wir können dann in der Tagesordnung weitermachen. Manau, kad galime svarstyti kitus darbotvarkės klausimus. Norėčiau taip pat ir pono Leichtrydo paprašyti atsisėsti į savo vietą. Visus jums rūpimus klausimus galite aptarti už salės durų dabar turime svarstyti darbo atvarkę. Inės, po, ponia Ertugai, galite diskutuoti laukia. Dabar diskutuosime apie Europos strategijų investicijų fondą, biudžeto pakeitimus ir turime du pranešėjus, Ines Ajala Sender ir Dominik Rikė. Pirmiausia, įsteiksiu žodį pranešėjams, pirmoji kalbės Ines Ajala Sender, prašau. Gut. Wenn er damit einverstanden ist, dann gebe ich Monsieur Riquet das Wort. Jeigu neprieštarauja, tai ponui Riquet žodis tiks. Ja, merci, Monsieur le Président. Donc, euh... Ačiū, ponia pirminkė. Su Inesa pateikėme savo pranešimą. Dabar e, jau keliasdešimt dienų galėjome dirbti su kolegomis. Pateikta apie 200 pakeitimų, Todėl reikia padėkoti jiems už bendradarbiavimą. Ir dar šiandien po pietų taip pat e, stiksime su šešėliniais pranešėjais dar kartą. Ir pabandysime bendradarbiauti su kitais komitetais, su įtrė komitetu, e, kuris yra mūsų e, kitas komitetas, su kuriuo dirbame Ir kaip e, žino pane Sender, bandysime sudarinti savo nuomonę su ITRE komitetu, kad parlamentas galėtų parengti savo poziciją ir nes e, du yra vadovaujantis komitetai ir dar du komitetai, kurie teikia nuomonės, taigi ko gero dėl šio dokumento sudėtingumų yra daug galimybių e, parlamentui iš, išsakyti savo pasiūlymus, viena kryptimi einančius pasiūlymus. Truputėlį palaukite. Vertimas į vokiečių kalbą persikelia į anglų kanalą. O dabar vėl viską girdžiu, sako pirmininkas. Galite tęsti je peux le dire. Bien. <coughs> Donc, en fait, il y a. Taigi, yra tam tikrų temų, kurios sukels diskusijų ir yra temų, dėl kurių yra nuomonių sutapimų ir yra tam tikrų patobulinimų, kabutėse, e, kurias teikia parlamentas, palyginti su kitomis institucijomis. Ir yra temų, kurios e, smarkiai skiriasi nuo komisijos ir tarybos e, pozicijų. Ir nėra jokio suartėjimo. Pirmoji tema tai būtų e, valdysena. Manau, kad visi sutinka, kad reikėtų tam, tikras, tam tikrą valstybių uh, sąryšis su, su nacionalinėmis institucijomis, centriniais bankais e, ir tai yra pateikta pradinėme pasiūlyme. Antras dalykas tai yra, kas susiję su, su kriterijais atrenkant projektus. Yra pasiūlymų, kurie reiškia tai formuoti apskritai, yra pasiūlymų, kurie eina labai toli. E, na, yra pateikta tokių labai tikslių teminių pasiūlymų. Na, aš nemanau, kad šiame pasiūlyme tai reikėtų daryti. Šis pasiūlymas yra skirtas, kam pas, pa, paskatintume e, augimą ir turbūt nebūtina Reikia, nebūtinai reikia labai detaliai viską aprašinėti, kad toks ir toks transporto sritis ir panašiai turėjo būti nuturėmėma ir panašiai. Nes apskritai čia paskirti šio dokumento yra tam, kad pritrauktume privatų kapitalą ekonomikos saugimo skatinimui. Turbūt reikėtų pasilikti prie bendrų požiūrių. Toliau proceso kontrolė šioje temoje. Reikia matyti kontrolės nuostatas. Na, tai turėtų būti aišku ekspos kontrolė, ką reikėtų tam tikrą prasme sustiprinti. Kolegų pasiūlymai čia yra įdomus. Tačiau garantijų mechanizmas yra bankų vidaus mechanizmas, tai yra investicijų banko mechanizmas. Ir ką ten bedarytų e, komisija ir panašiai, ką darytų komitetas, banko valdyba pagal savo įstatus e, ir pagal sutartis turi spręsti visus reikalus. Ar tai būtų e, bandomasis komitetas, investicijų komitetui, kuris padėtų visą tai, sprendžiama vis tiek banko valdybos ir atrinkimas pradinis e, projektų vyksta būtent ten. Ir e, vis tiek galutinį sprendimą priims banko valdyba. Na ir pagaliau lieka gana subtili problema. Tai yra garantijų, formo, garantijų fondas. E, kaip išlaisvinti tas lėšas, kad būtų galima papildyti garantijų fondą. Ir čia, aišku, pinigų klausimas. Kaip žinote, komisija pasiūlė panaudoti gana smarkiai e, Europos infrastruktūros fondo lėšas, o parlamentas tam nepritarė. Ir ši, šiai pozicijai mm, e, labai smarkiai pritarė ir dauguma frakcijų, ir komisija, ir mūsų komitetas, ir dauguma komitetų. Taigi pateikta panašių pakeitimų šią linkmę, išbraukti 18-19 dalis ir, ir pateikta daug įdomių pasiūlymą, kaip, kaip papildyti garantijų fondą. Visi galbūt sutinka panaudoti paprastai biudžetinį mechanizmą, kasmet papildinti šį garantijų fondą tokiu būdu. Ir taip pat yra skirtingų pasiūlymų, kuriuos aptarsime tarp mūsų ir su šešėlinės pranešėjais. Aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį ir tai, kad nėra teisinių galimybių pagal finansinį e, reglamentą nes garantinis fondas yra AA, vienas A skyriume, skyriuje ar išlaidų kategorijoje ir mes negalime e, kištis. Norėčiau pasakyti, kad jeigu mes siūlysime panašius e, pasiūlymus, tai prieštaraus tam, ką mes siekime padaryti. Ir finansinėje programoje reikia ieškoti lėšų kitose išlaidų kategorijose. Taigi aš baigiu, ponia pirminkė, ir noriu pasakyti, kad e, lauksime kitų komitetų dar nuomonių, įtrė komiteto. Ir man nerima kelia e, to komiteto griežtumas, jeigu nebus sulama lankščių nuostatų, Tai pasakmė bus ta, kad pasirodys, kad mes nieko nepadarysime, nieko nepasieksime. Reikia pripažinti nereikėtų e, sunaikinti biudžeto priemonių, kurios yra artimos parlamentui, kurios veiksmingos ir veikia gerai. tačiau trūksta lankstumo, atrodo, kai kuriuose nu, na, nuomonėse. Paskutinis dalykas - biudžeto, teisamojo biudžeto projektas. Tai čia abu pranešėjai patikė pasiūlymų, kurie atitinka pagrindinį pranešimą. Mes sakome, kad mes iš esmės atmetame pasiūlymą ir e, laikomės komisijos pozicijų ir kalbame iš esmės apie Europos infrastruktūros priemonės panaudojimą e, ir 2020 e, horizonto lėšas. Ačiū toliau, Ayala Sender. Mm, presidente, por su paciencia. Sí, yo en primer lugar agradecer enormemente a los. Ačiū labai. Norėčiau pradėti nuo padėko žodžių kolegoms už pateiktus pakeitimus. Iš ties matyti, kad dauguma palaiko tą poziciją, kurią vadovavomės mes kartu su šešėliniais pranešėjais ir manau, kad tikrai pavyks pasiekti stiprių rezultatų. Džiugu, kad kolegos pasiūlė ir šviežių minčių, kurios tikrai praturtins tekstą. Dabar dėl finansavimo. Kaip minėjo kolega Dominik Rikė, pakeitimai tarsi nauja šviesa nušviečia e, garantijų finansavimo galimybės. Vis dėlto yra ir kitokio pobūdžio pakeitimo, apie kuriuos kalbėjo kolega Rikė. Jie pabrėžia tuos nerimą keliančius klausimus, kuriuos jau minėjau anksčiau. Tai yra, kad mes nutolstame nuo komisijos ir tarybos pasiūlymo. Taip, galbūt darome tai kūrybingai, nes pasiūlome kažkokių tai alternatyvų susijusių su finansavimu. Ir tos alternatyvos be abejo turi būti pakankamai aiškios ir stabilios, kad nekiltų susirūpinimo Na, o tiem, kurie prieštarauja e, parlamento nuomonės formavimo politikai, turiu pasakyti, kad labai svarbu rasti ES biudžete pakankamų išteklių ir turi būti kiek įmanoma stabilesnis. Mintis e, nukreipti savo dėmesį į struktūrinius fondus, žemės, ūkio fondus ir taip toliau Na, jeigu jau pasirinktume tokį kelią, bijau, kad tai galėtų lemti nestabilumą ir taip pat prisidėtų prie neįgiamo požiūrio į mūsų sprendimą. Man atrodo, kad kalbant apie biudžeto lankstumą, rezervus, e, maržas, įvairių projektų finansavimą, Man atrodo, kad mes turime įvairių pasirinkimų susijusių su biudžeto generavimu. Labai svarbu dirbti kartu su taryba ir su komisija užtikrinti, kad garantija būtų kiek įmanoma stabilesnė. Tai buvo kalbėta apie biudžeto eilutės, apie galimus pasikeitimus. Na ir tai gali lemti tam tikrą nestabilumą, nes, na taip, tai ne tik mūsų procesai, ne tik mūsų veikla, galim, į tai gali įsitraukti ir taryba, valstybės narės. Man atrodo, kad reikia tarybai aiškiai pasakyti, kad daugiametis ES biudžetas turi būti nukreiptas į ES projektus, į jų finansavimą. Ir kalbant apie su biudžetu susijusios pasiūlymus, reikėtų laikytis tokio nusiklesnio požiūrio. Taip pat buvo pateikta komentarų apie tai, kad būtų galima vėl pradėti diskusijas dėl daugiametės finansinės programos tačiau tos diskusijos jau ir taip ilgai užtruko. Ir bijau, kad tai lemtų visiškai nereikalingą nestabilumą. Kalbant apie pačius projektus, pakeitimuose e, minimi du reglamentai. Visų pirma, Europos infrastruktūros tinklų priemonė Iš ties intensyviai buvo dirbta toje srityje, kuriant bendrą sistemą. Be abejo, nuomonės kai kur išsiskiria. Vienos valstybės narės turi naujų pasiūlymų. Taip pat yra pasiūlymų susijusių su jau egzistuojančiais tarp valstybiniais infrastruktūros projektais. Be abejo, pabandysime tinkamai įvertinti pateiktus pakeitimus. Dabar dėl skiriamų procentinių verčių turiu pasakyti, kad suprantu tokių pasiūlymų pagrindą, tačiau galbūt tai yra gana pavojingas kelias, kurio nereikėtų rinktis. Dėl judumo projektų taip jie yra itin svarbus. Susidomėjimas tokiais projektais auga. Be abejo, reikia užtikrinti, kad jie būtų tvarūs, draugiški aplinkai, kad būtų mažam, mažinamas išmetamųjų taršalų kiekis. Galbūt tai labiau yra itre kompetencija. Na ir dėl valdysenos. Paskutinės mano pastabos. Tai aptarėme su Europos investicijų bankų bus paskirti nepriklausomi ekspertai, kurie dirbs investicijų valdyboje, jie specializuosis skirtingose sektoriuose. Inžinieriai, pavyzdžiui, renks atitinkamus projektus ir turės atitinkamus įgūdžius toje srityje. Na, kalbant apie valdysiną, kažkokių didelių problemų nematau. Dabar biudžeto stebėjimo procedūros bei priežiūros procedūros. Rengiame nuomonę, kurie bus kalbama apie ekspost vertinimą. Ir taip pat auditoriai atlieka savo darbą, vertina Europos investicijų banko komisijos žingsnius bus vertinamas kiekvieno proceso dalyvio indėlis. Kalbant apie metinę biudžetinę procedūrą, Europos investicijų bankė e, yra taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Ta tikrai dar yra nemažai galimybių, kurias reikia įvertinti. Ir aš net nebejoju, kad Europos investicijų banko atstovai tikrai turi pakankamai išminties ir sugebės priimti reikalingus sprendimus. Ačiū Markus Piperiui žodis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiem pranešėjams už šį čia tolygę, iš dalies ir pakankamai kūrybišką nuomonė, jie atitinka įtrė komiteto poziciją, tikrai labai svarbu, kad abu komitetai laikytųsi panašios bendros pozicijos ir pasiūstų ekonomikos ir biudžeto komitetams labai aiškę žinę. Norėčiau dar kartą pabrėžti dramatišką padėtį infrastruktūros tinklų priemoniai skirti 26 milijardai eurų, iš viso 11 milijardų skirti sanglaudos šalims, Ispanija joms jau nebepriklauso, kolegė Ajala Sender, taigi 26 11 lygo 15 milijardų maždaug lieka. Iš jų 2,7 bus atiduoti strateginių investicijų fondui, tai parašyta Junkerio plane, lieka 12,2. Iš tų 12,2 8 milijardai bus skirti pirmajam viešųjų pirkimų konkursui. Ir, ir taigi lieka tik tai 4,2 milijardai. Iš tų 4,2 milijardai yra skirti investicijų banko vykdomiams projektams. Sudėtinga šiek tiek paaiškinti, tačiau e, šios sumos taip pat negalėsime panaudoti. Lieka tik tai 2 milijardai. Iš tų 2 milijardų priskirti 3 milijardai CESA ir IRTMS, o tai reiškia, kad mes nieko nebeturime, turime, mums trūksta 800 milijonų galimam antrajam viešų pirkimų konkursui arba <clears throat> galimam trečiam. Tai reiškia, kad infrastruktūros tinklų priemonė jau dabar yra žlugusi. Ir galite man pasakoti, ką norite. Todėl būtina pabrėžti tą dramatišką situaciją transporto komitete. Žinoma, mes pasisakome už Junkerio investicijų priemonę kadangi ji pasitarnaus e, kaip svertas įvairiems projektams transporto srityje, tačiau būtent tose srityse, kurios mums labai svarbios, tai yra geležinkeliai, e, vidaus laivyba, Sanglaus šalyse tikrai beveik neatsiras privačių investuotojų, kurie paremtų tokius projektus, ypač jeigu jie būtų tarp valstybinio masto, nes tose šalyse, jeigu ir investuojama, tai tikrai nepasienio regionuose. Taigi, tai, ką minėjo kolegos, į, reaguodamas jų pasisakymus, norėčiau tą dramatišką situaciją dar labiau pabrėžti, dėja abu pranešėjai nesutinka su tokia mano pozicija. Atkreipti dėmesį, kad nepanaudotos struktūrinių žemės ūkio fondų lėšos galėtų būti pasitelktos. Mes atsiliekame maždaug metais laiko vairias programas įgyvendinami tose sritise, todėl galima aiškiai prognozuoti, kad tose sritise liks nepanaudotų lėšų, todėl mes galėtume bent jau per vidurio laikotarpio peržiūrą aiškiai pasakyti, kad galėtume tas nepanaudotas lėšas negražinti į bendrąjį biudžetą, o skirti infrastruktūros tinklų priemoniai ir horizontas 2020 <clears throat> yra dar ir kitų aspektų, nenoriu kartoti dabar tų minčių, kurias jau minėjo kolegos, visiškai pritariu visiems pasiūlymus dėl alternatyvaus finansavimo, dar vieną papildomą idėją norėčiau pasiūlyti. Jis susijusi su tuo perviršiumi, kurio, kurio galime tikėtis strateginių investicijų fonde, kad jį panaudotume geležinkelio infrastruktūros projektams pagal e, infrastruktūros tinklų priemonės programas, kad jos būtų tikslingai panaudotos gerinti geležinkelių transporto infrastruktūrai, būtent todėl, kad šioje srityje mes smarkiai atsiliekame, esame ją smarkiai apleidę, kalbant apie valdymą įtakos stiprinimą parlamento įvairiems projektams, aš visiškai pritariu pranešėjų, pozicijų neturėtume perlenkti lasdos šioje srityje, nes šioms programoms ir projektams skirtas lėšas turėtų priskirti ekspertai, o mes politikai neturėtume kištis, taigi komisijos pasiūlymas šiuose srityse mus tenkina. Mes žinoma siūlysime, kad projektai būtų orientuoti į ir būtų grindžiami transnacionalinių tinklų ir infrastruktūros tinklų priemonės atitinkamais standartais ir reikalavimais. Taigi dar kad noriu padėkoti abiems pranešėjams, ponai Rikė ir poniai Sender. Manau, kad e, kartu dirbdami pasieksime, sustarsime ir tinkamų kompromisų. Robertas Zylė dabar kalbės. Ačiū, Michaelė turime e, nemažai pakeitimų ir turime mažai laiko rasti kompromisų, kompromisų. Tačiau turėtume pasistengti padaryti viską, ką galime. Aišku, bus tam tikrų politinių nesutarimų, tačiau norėčiau paaiškinti pirmiausia savo poziciją kai kuriais klausimais. Galbūt pradėčiau nuo mažiau svarbių. Mes norėtume, kad Junkerio planas, Junkerio fondas būtų laikinas fondas. Jis negali uh, egzistuoti e, visos programos, e, visų programų metu. Politinė prasme galbūt e, negalima sakyti, kad ES patirs problemų taip ilgai, kad mes ne, negalėtume su jomis susidaroti per keturis metus. <clears throat> Kitas klausimas yra susijęs su Europos infrastruktūros priemonės išlaikymu ir nereikėtų, kad e, transporto politikos tikslus pažeistų Junkerio planas. E, nes visa tai yra labai svarbu. Jeigu Junkerio investicijų fondo lėšos paklius į kitas lėšas, į kitas rytis, mes nieko negalėsim padaryti. Tačiau jeigu tai bus nukreipta į transportą, tai mes negali prieštarauti ilgalaikiams politikos priemonėms. Nes e, dauguma tų projektų bus konkrečioje vienoje šalyje. Infrastruktūros priemonė yra skirta bendroms įmonėms, kelių šalių projektams ir e, čia yra visai kiti tiks, tikslai, o mes juos galime prarasti. Po penkerių metų pamačius rezultatų, e, rezultatus gali būti, kad visi bus nusivylę. Toks scenarius būtų blogas. Dėl valdysenos norėčiau pasakyti, kad čia yra daug pakeitimų, kurie sako, kad reikia išlaikyti tam tikrą valdymą. Ne iš politinės pusės, kaip sakė ponas Piperis. Aš sutinku, kad parlamentarai čia neturėtų kištis ypač į projektų atranką, tačiau MUV generalinis direktoratas turėtų dalyvauti, dalyvauti E, tokiuose sektoriuose, kur e, Europos infrastruktūros priemonė būtų derinama su privačiais pinigais. Jeigu komisija čia nedalyvautų, mes prarastume sektorinį požiūrį į tuos transporto politikos tikslus, kurie nustatyti politinę prasme jau seniai. Tai yra svarbu. Aš esu pateikęs keletą pakeitimų šią prasme ir per šešėlinių pranešėjų susitikimą galbūt mums pavyks uh, rasti kažkokį sprendimą, tai būtų politinė parama tokiam požiūriui. Kitas dalykas, bankų ekspertai atrankos komitete negali priimti sprendimų dėl politikos priemonių transporto srityje ir dėl finansavimo. Ponas Piperis sakė, kad neturime pinigų antram papildymui tai šitą Europos infrastruktūros priemonę. Tačiau jeigu tuos 10 procentų, 2,6 milijardo pagal komisijos pasiūlymą paimsime, jų vis tiek nepakaks antrai, antram priemonės etapui. Tai nekeičia gautinio rezultato. Man nerima kelima, kelia daug pasiūlymų pateiktų E, šią politinę prasme. Yra pakeitimų, kurie sako, kad turime paimti pinigus iš e, lankstumo priemonių, skaitant e, rezervus, tai yra nepanaudotus struktūrinius fondus, anglaudos fondų pinigus. <clears throat> Tai buvo gerai parengta priemonė skatinti sanglaudos šalis panaudoti tas lėšas tai buvo kaip meduolis. Jeigu paprašysime sunaikinti šį fondą, tai bus prastas politinis signalas. Kelme narė dar daugiau tai, kad kai kuriuose pakeitimuose sakoma, kad galima paimti pinigus iš pirmos B išlaidų kategorijos, tai yra sanglaudos pinigai. Aišku, bus visą tai susijęs su daugiametės finansinės programos peržiūra 16-17 metais Tai būtų prastas signalas sanglaudos politikai apskritai ES, jeigu kišime rankas prie sanglaudos pinigų. Įvairovė transporto infrastruktūroje ir sanglaudos šalise yra kur kas prastesnė negu nesanglaudos šalise. Ir aš nenustepčiau, kad jeigu, kad jeigu taip padarysime, kaip siūloma kai kuriuose pakeitimuose, tai kai kas įvertins e, Junkerio planą kaip sanglaudos lėšas nesanglaudos šalims. Tai būtų blogas, blogas signalas. E, kai kurios valstybės narės, e, kurios nėra sanglaudos šalis, gali prisidėti prie Junkerio fondo. Neminėsiu, bet žinome, kad kai kurios jau pasiūlė 8 milijardus ir nori dalyvauti koordinacinėme komitete, bet kai kurios šalis, ypač sanglaudo šalis, to negalės padaryti. Todėl politiškai ši situacija pavojinga. Tačiau apskritai aš optimistiškai esu nusteikęs, kad visuomet e, mums vaiksta rasti kompromisinius e, sprendimus. Labai ačiū. Merija Kiulin turėtų kalbėti, tačiau jos nėra, tai kalbės Karima Dėlė. Ačiū. Pirmininkį noriu padėkoti pranešėjams už atliktą darbą, ponai, poniai Ajala Sender ir ponai Dominik Rikė. Manau, kad e, galime daugumą arba netgi visas jūsų patiktas pataisas paremti pritariu dėl to, kad reikia 19 punktą išbraukti ir pakeisti penktasi, penktąjį straipsnį, kadangi jo nuostatos tiesiogiai susijusios su mums rūpimomis temomis, kalbant apie Junkerio planą. Pone Sender jau minėjo, kad e, rengiamės klimato kaitos aukščiausio lygio konferencijai. Manau, kad e, tiek ekologiniai tiek energetiniai sprendimai turėtų būti derinami su Junkerio plano pasirinktomis kryptimis. Aš e, e, manau, kad atsižvelgiant į 21 amžiaus opiausios problemas ir klausimus tikrai negalime vien tik oro uostams arba sausumos keliams skirti investicijų. Reikia atsižvelgti taip pat ir ekologinius aspektus. Žalieji taip kaip ir galima iš mūsų tikėtis, pritars Europos parlamento bendrai pozicijai. Europo, Europos parlamentas yra viena iš biudžetą tvirtinančių institucijų, todėl turi mūsų balsas būti išgirstas dėl projektų trankos kriterijų. Būtent dėl to mes ir norime, kad būtų patvirtinti aiškus e, kriterijai e, tiek infrastruktūros tinklų priemoniai, tiek e, strateginių investicijų fondui. Taip pat turime vėl prisiminti pamirštas e, transvalstybinės, e, tarptautinės transporto infrastruktūras ir su jomis susijusius projektus, turime siekti, kad šie projektai nebūtų nustumti į šalį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, Kristin Revodalion dabar kalbės. Ačiū. Abiems pranešėjams per paskutinį transporto komiteto posėdį jau buvo paminėta, kad jūs pranešimas iš tiesų yra labai naudingas transporto sektoriui. Kalbant apie Horizontas 2020 ir infrastruktūros priemonės, aš tikrai apgalestauju e, dėl e, pasirinktų sprendimų, tačiau jie tikrai yra pragmatiški ir teisingi ir e, teigiamai atsilieps transporto sektoriuje. Būtent dėl to aš pateikiau savo tinkamus pakeitimus, kuriuose kalbame apie būtinybę peržiūrėti galiojančius reglamentus tam, kad investicijas būtų galima Europoje vykdyti lankščiau, tam, kad būtų galima užtikrinti, kad šio plano lėšų finansuojami projektai būtų finansuojami ne tik iš Europos investicijų banko, tačiau taip pat ir strateginių investicijų fondo. Pat būtina atsižvelgti į miestų e, judumo problemas, užtikrinti tvarų miestų judumą, pridedamąją vertę, mažinant aplinkos taršą Mes vertiname Junkerio planą kaip ekonomikos finansų krizės kovos planas, solidarumo išraiška, todėl tikrai nelabai suprantame, kodėl šį planą įgyvenant neatsižvelgiama į tas šalis, kurioms labiausiai reikėtų investicijų. Ačiū. Pirmininkas, labai ačiū, kadangi nėra daugiau norinčių kalbėti, norėčiau paprašyti komisijos pristatyti savo poziciją, kadangi buvo nemažai užduota ir komisijos adresų klausimų. Žodis poniai Kazadai, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, brangus komiteto nariai. Komisija visų pirma norėtų padėkoti pranešėjams už jų atliktą darbą, nes akivaizdu, kad daug pastangų buvo įdėta uh, bandant suprasti tą pasiūlymą, kuris buvo pateiktas, kurį pateikė komisija. Akivaizdu, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir Horizonto 2020 e, programos pajuto didelę įtaką. Ir jūs teisingai paminėjote tris pagrindinius elementus. Pradėkime nuo valdysenos. Kaip teisingai ponas Rikė paminėjo, nacionaliniai bankai yra dalis tos valdymo sistemos, taip jau yra nuo pat pradžių ir mes matome tam tikrų teigiamų reakcijų iš valstybių narių pusės. Ir komisija tikrai tuo džiaugiasi. Galime pritarti daugumai jūsų išsakytų pastabų susijusių su finansuojamų projektų analizė ir su tuo, kad tą analizę turi atlikti ekspertai, kurie puikiai išmano rinkos realijas ir kurie gali užtikrinti, e, kad e, tiek ir viešieji, tiek ir privatieji e, investitoriai galėtų pasitikėti potencialių projektų, į kuriuos investuotų gyvybingumu Ir taip pat teisingai pažymėjote, jog parlamentas taip pat turi turėti tą e, kontrolės svertą. Kaip biudžetinė institucija mes numatėme tam tikras reikalingas priemonės ir manome, kad jos yra tinkama e, linkme ir tikrai jos galėtų būti sustiprintos e, tų pasiūlymų, tų pakeitimų, kuriuos pateikėte jūs. Dabar dėl lėšų skirstimo Antras iš iškeltųjų klausimų buvo susijęs su šia tema. Nuomonės buvo gana skirtingos ir iš esmės galėčiau pritarti pranešėjų nuomoniai. Man atrodo, kad mes turime būti gana atviri ir lankstus. Jeigu bus uh, ap, apribotas transporto projektų tinkamumas tik tais, e, kurie patenka į CEF, tai yra Europos restruktūros tinklų taikymo priemonė, reikštų tai, kad e, nebūtų finansuojami tie projektai, kurie yra svarbus ES ekonomikai. Ir komisija yra linkusi pritarti tam, kad reikėtų to tokio didesnio lankstumo, kalbant apie projektams taikomus kriterijus. Na ir galiausiai dėl finansavimo. Kaip minėjo ponė Ajala, tikrai reikia e, rasti reikalingas priemonės, mechanizmus, kaip kad ir siūlo e, komisija, kurie padėtų užtikrinti stabilumą ateityje, nes priešingų atvejų gali nutikti taip, kad e, bus gana sudėtinga pateikti investuotojams reikalingas garantijas, kad jie ryštusi dalyvauti fondo veikloje. O dabar dėl E, daugiametės finansinės programos diskusijų pakartotinio atverimo, tai tikrai rizikingas procesas, galiu dėl to pritarti. Ir dar vienas dalykas. Ponas Rikė kalbėjo apie tai, kaip e, reikėtų žiūrėti tą finansinį reglamentą, atsižvelgiant į tokios veiklos pobūdį Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir Horizontas 2020 sudaro 70 e, procentų viso fondo lėšų. Ir jeigu tos lėšos būtų rezervuotos, e, manau, kad tada liktų tikrai nedaug veiksmų laisvės ir, pavyzdžiui, kalbant apie kitas programas, Erasmus programą, neliktų galimybių papildomam finansavimui. Be abejo, suprantu jūsų susirūpinimą. Situacija tikrai gana sudėtinga, nelengva rasti sprendimus. Komisija pateikė savo pasiūlymą, kaip tai būtų galima padaryti. Na ir tikrai galiu užtikrinti poną Zilį, kuris nerimavo dėl mobilumo generalinio direktorato dalyvavimo. Jis yra tiesiogiai susijęs su E, vertinimo procesais ir atrinkimo procesais. Ir noriu pasakyti, kad mobilumo ir transporto generalinis direktoratas yra banko partneris ir aš tikiuosi, kad mes išlaikysime tokį vaidmenį, dirbdami atrenkant EFSI projektus Ir kalbant apie tas techninės pagalbos galimybės, be abejo, stengsimės palaikyti ir rimti tuos projektus, kurie bus tinkami finansavimui. Ačiū labai, dabar norėčiau suteikti žodį dviem pranešėjams, kuris iš jų norėtų pradėti. Ponas Rikė, prašau. Ačiū, ponė pirminkė, noriu padėkoti kolegoms už jų dalyvavimą E, diskusiją, tačiau nieko neišgirdau, kas būtų mane nustebinę. Norėčiau pasakyti Markusui, kad aš pritariu jo analizai dėl CEF išardymo ir dėl to nerimo, kuris dėl to kyla. Apie tai reikia pagalvoti, tai yra svarbu. Aš girdžiu, kad E, nereikėtų kišti rankų į pirmas, vienas A e, išlaidų kategoriją. Taip pat reikia ieškoti sąlyčio taškų su kitais komitetais. Robertui pasakysiu, reikia būti atsargiems, panaudojant kitas išlaidų kategorijas, pavyzdžiui, sanglaudos fondus. Ir manau, kad e, e, šitą nuomonę sudaro su Markuso nuomonė. E, ir buvo kitų temų, kitų pasiūlymų, kuriams galima pritarti. Kristina aiškiai pasakė savo poziciją. Baigdamas noriu tarti žodį komisijai. Pone, aš pastebėjau vieną sakinį jūsų pastebė, pasisakėme, kuris panašus į ponios Tečer mintis. Nėra alternatyvų, jūs tai pasakė. Aš manau, kad aišku, tai yra komisijos nuomonė. Tai sukuria tam tikrą iliuziją. Kodėl nėra alternatyvų diskutuojant apie biudžetą? Mes galime e, suprasti komisijos e, argumentus dėl tam stabilumo, kad dėl sprendimų kad būtų tam tikras plano griežtuvas. Jūs neįrodėte, kad negali būti alternatyvų. Turiu pasakyti, kad man tai nuskambėjo kaip na, blogo skonio pasiūlymas. Tai rodo, kad ir komisijai yra labai sunku ką nors pasiūlyti. Nežinau, ar kažkas e, kaišo pagalius retus jūsų komisijos viduje. Aš nežinau, kodėl jūs sakote, kad nėra alternatyvos. Galbūt reikėtų šį klausimą iškelti komisijos vicepirmininkui. Manau, kad parlamento pozicija yra ta, kad mes nesutiksime. Manau, kad galiu patvirtinti šią bendrą mūsų poziciją. Tai yra, mes nepritarsime idėjai, kad nėra alternatyvos. Jeigu nepradėsime diskutuoti apie lankstumą, tai atsiras tam tikrų nemalonių momentų mūsų darbe. Yra daug e, erdvės fondo stabilumui ir lankstumui įtvirtinti. Man atrodo, kad šis komitetas, jo nariai ir pranešiai, nori rimtai diskutuoti šią temą, tačiau komisija šią diskusiją visiškai blokuoja, man tai rimtai pradeda kelti nerimą. Danke sehr. Jetzt kommt Ines Ayala. Labai ačiū žodis Ines Ayala Sender. Sí, bueno, yo agradezco enormemente. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už komentarus ir paaiškinimus. Pone Piperi, problema kylanti parlamentui susidūrus su komisijos pasiūlytais lengvais variantais, kuriams greitai pritarė taryba, nes e, aišku, jų e, kišenės tai nepalečia. Na, mums kylantis e, iššūkis yra ieškoti sudėtingesnės, protingesnės galimybės, protingesnių variantų. Jeigu tai ir sukurs papildomų sudėtingumo lygmenų, mes turime komunikuoti aiškiai, kokį siūlome sprendimą. Turime aiškaus stabilaus finansavimo šaltinio Ir reikia apie tai aiškiai komunikuoti ir pademonstruoti vienybę plenarnėje sesijoje. Jūs paminėjote, kad aš nesu iš sanglaudos šalies, tačiau aš puikiai suprantu, kas vyksta sanglaudos šalise, nes pinigai ten duodami vieną ranką, o kitą ranką atimami ir reikia turėti galvoje ir transeuropinių tinklų problematiką, nes sanglaudos lėšos panaudojamos ir ten. Aišku, negalima iš vieno atimti duoti kitam. Turime padaryti viską, kad aiškiai parodytume, kad parlamentas gali užtikrinti pakankamą finansavimą, kad suteiktų būtinas uh, garantijas, kurios būtų stabilios, neatšaukiamos ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau nereikia drumsti vandens. Jeigu kolegos iš sanglaudos šalių mano, kad e, kyla pavojus jiems skiriamams lėšoms, tai jie mūsų nerems plenarinio sesijos balsavimo metu. Mes turime būti vieningi, galime tai padaryti. Mes esame pademonstravę, kad kai parlamente egzistuoja politinė valia, galime laimėti. Todėl turime išanalizuoti visas esamas galimybės, e, lankstumo galimybės ir, toliau, ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, turime įvairiausių galimybių. Pone Piperi, turime būti vieningi balsuodami plenarinės sesijos metu jeigu sanglaudos šalių atstovai, prancūzai ar kiti manys, kad e, jie nukenčia, tai tos vienybės nebus. Reikia eiti prieki kartu, reikia dirbti ranką rankon ir kaip galima daugiau garantijų užtikrinti, neprarandant e, sąjungininkų. Jeigu prarasime vienybę, laimės taryba. Norime kalbėti ir galvoti apie sumas. Ir negalime rizikuoti naujų priešų įsigymų. E, nauji projektai, apie ką kalbėjo pona Zylė. Jo įspėjimas buvo tikrai išmintingas. Manau, kad yra daug e, projektų, kurios galėtų pasiūlyti regionai, valstybės narės, investicijų bankas. Reikia galvoti apie miestų judumą, energetiką, į kitas rytis, tačiau jeigu e, pasiūlysime per daug projektų, tai galime viską sumaišyti. Man atrodo, kad rengiamo projektų yra pakankamai. Tarp valstybinės jungtis. Na, turiu priminti, kad aš, aišku, seniai pasisakau už tokias jungtis, žinoma, kokie yra trūkumai, trūkumai ir komisija žino, kur yra problemų. Jeigu norite pateikti naujų pasiūlymų, puiku, bet jų pakankamai jau yra ir taip. Toliau Kristinai, dėl papildomumo, taip. Junkerio planas turi papildyti Europos infrastruktūros priemonę, jeigu norime uh, iš vienos vietos paimti ir finansuoti kitą vietą, tai turėsime problemų ir su Europos infrastruktūros priemonė. Jeigu iš vieno atimsime finansuoti kitą, tai abu bus nesėkmingi dalykai. Ir nemanau, kad galime grasinti Erasmus lėšų mažinimu. Jeigu komisija teiks tokius grasinimus, tai e, mūsų ryštas dėl to tik tai, tam pasipriešinti tik tai padidės komisijos generalinis direktoratas turi mums padėti. Tokie vieši grasinimai nėra gerai, mes netoleruosime tokių grasinimų, mes ginsime Erasmus fondą, jau gynėme jį anksčiau nuo komisijos. E, komisija buvo pritarusi susirimui su taryba. Mums reikia, kad komisija mums padėtų ieškoti sprendimų, o nekalbėtų apie kažkokių fondų mažinimą ir tiektų kitus grasinimus. Komisijos generalinis dekoratas MUF e, gali e, kalbėti banko vardu, tačiau mes nepritarsime tokiams grasinimams ir nepritarsime tokiam lengvam sprendimui. Sprendimą turime, tas sprendimas geras, bet jis yra sudėtingesnis negu komisijos pasiūlymas, jį sunkiau paaiškinti, tol mes prašome komisijos generalinį direktoratą komunikuoti, aiškinti, koks būtent parlamento sprendimas yra. Danke sehr. Labai ačiū. Baigiame diskusiją šio darbo tvarkės klausimų. Balsuosime transporto komitete balandžio 14 dieną. Balsavimas plenarnėje sesijoje numatytas e, antroje birželio pusėje. Kitas darbo atvarkės klausimas susijęs su įdarbinimo sąlygomis aviacijos sektoriuje bus pristatomas Gento universiteto atliktas tyrimas dėl Tiksliau turime dar truputėlį palaukti, kadangi universiteto atstovas neatvyko, taigi paskelbsime trumpą pertrauką.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 Und den Poreba machen wir. Er kommt nicht zurück, aber es kann ja drin sein. Ja, so sind die vier Weibchens oben. Eins, zwei, drei, vier und zweimal das Sekretariat. It's done. So, Because Poreba last time also I was sitting next to Mr. Hey, that's why I did it like that. Remember what I Ah. Last time also was, that's why. You know, it was on both sides. Okay, but Poreba is not going back, so we can remove him, yes. Okay.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 manau, kad galime pradėti. Mes svarstysime įdarbinimo sąlygas aviacijos sektoriuje. Bus pristatomas Gento universiteto tyrimas dėl netipinio orlavio įgulos įdarbinimo. Džiaugiamės kad su mumis yra profesorius daktaras Yv Jorins, jis yra socialinės ir Europos socialinės teisės profesorius Gento universitete ir jis taip pat yra e, tarptautinio instituto kovai su socialiniu sukčiavimu vadovas. Pone Jorinsai, sveiki atvykę, suteiksiu Jums žodį. Like Labas rytas, ponės ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už sutiktą galimybę pristatyti tyrimus, kuriuos atlikome praeisiais metais dėl nestandartinio samdymo aviacijos sektoriuje. Ir iš dalies įtakotas šis tyrimas buvo Europos komisijos ir Europos socialinių partnerių. Socialinio dialogo komiteto nariai dalyvauja ir šiandienos posėdyje. Ir Iš esmės tai yra toks bandomasis projektas, bandomasis tyrimas, kuris bando įvertinti nestandartinės samdymo formas civilinės aviacijos sektoriuje. Ir norėčiau kai ką patikslinti, be abejo, laikysiuosi numatyto laiko apribojimų, kad buvo tas tyrimas pagrįstas keliais skirtingais metodais. Visų pirma, buvo uh, atliktas specialus tyrimas, buvo vertinami atskiri atvejai 11 atskirų ES valstybių narių, taip pat buvo atliktas ir palyginamasis tyrimas, buvo e, surinkta informacija iš e, pilotų, darbdavių, visų kitų suinteresuotų šalių, taip pat civilinės aviacijos įstaigų ir e, to pasiekoje turime e, ten didžiulį tyrimą, kuris buvo atliktas, taip pat buvo atlikta didžiulė apklausa, buvo apklausti pilotai. E, keleivių salono įgulos nariai nebuvo apklausti, jie buvo tyrimi pačiame tyrime, tačiau vykdant apklausą jie nebuvo įtraukti ir labai džiaugiuosi e, tuo, kad turėjome daugiau nei 6 tūkstančius respondentų, daugiau nei 6 tūkstančius pilotų, kurie atsakė į tyrimo klausimus ir Jie priklauso įvairiausiams tautybėms ir įvairiausiais kanalais buvo išplatinta informacija apie vykstantį tyrimą. Matote skaidrę savo ekranuose ir galbūt e, pateikti skaičiai per daug smulkus, bet kuriuo atveju nesijaudinkite, gausite šią informaciją, šias skaidrės ir elektroniniu paštu, tad turėsite galimybę susipažinti su statistiniais duomenimis atidžiau. Na ir Vienas svarbus dalykas, kurį norime pažymėti, yra tai, kad įvairių, įvairiausių tautybių pilotai dalyvavo apklausoje, kai kurie dirba tradicinėse avialinijose, kai kurie e, mažo biudžeto avialinijose ir dauguma pilotų dirba su ES avialinijomis. Na ir be abejo, tyrėme, e, kokiai aviacijos kompanijai dirba pilotai ir čia matote visas tas skirtingas e, avialinijų formas. Tai yra tinklinės avialinijos, mažų kašto avialinijos, regioninės, užsakomųjų skrydžių, krovininės, verslo avialinijos ir taip toliau. Beveik pusė 45 procentų sudaro um, tinklinės avialinijos ir beveik ketvirti mažų kaštų avialinijos. Ir jeigu pažvelgtume, kiek pilotų buvo apklausta, pamatysite čia pagrindinės 25 e, avialinijas, kuriams dirba daugiausiai pilotų. Ir matote, kad viršūnėje yra Ryanair avialinijos, taip pat Air France, taip pat yra ir keletas kitų uh, kompanijų išsidėšiusių lentelėje, tačiau džiugu tai, kad tikrai matyti labai didžiulį įvairovę tarp avėlinių, pažiūrėjau, kalam ir taip toliau. Dar vienas įdomus dalykas yra tai, kad e, Buvo pateikta įvairiausių klausimų, buvo klausama apie jų įdarbinimo galimybės, Ir daugiau nei 6 tūkstančių atsakysiu į klausimus, apie 80 procentų paminėjo, kad jie dabar tiesiogiai dalyvauja darbo rinkoje, tai yra turi darbą. Ir taip pat buvo apibriešta, e, kokio pobūdžio tas įdarbinimas yra. E, kai kurie iš jų yra sudaręs kontraktus su įmonėmis, kiti dirba savarankiško darbo pagrindu, kiti per laikino darbo agentūras yra įsidarbinę ir matome, kad apie 79 procentai yra tiesiogiai įdarbinti avialinijų. Apie 16 procentų pilotų paminėjau, kad jie dirbo kažkokiais kitais būdais. Tai yra, kitai buvo susisieję su avialinijų kompanijomis, pavyzdžiui, savisamdos būdu. Ir kaip matote, 16 procentų e, e, paminėjo, kad e, dirba nestandartiškai, jeigu žvelgtume į tyrimo naudotą apibrišti. Dar vienas įdomus dalykas, kurį norėtume pastebėti, jeigu pažvelgtumėte į tą, e, tą tiesioginį įdarbinimą e, Viskas priklauso nuo avialinijų kompanijų pobūdžio. Ir čia matote aiškius skirtumus, jeigu pažvelgtume į tinklinės avialinijas, e, mėlyna grafa rodo, jog toks tiesioginis įdarbinimas yra naudojamas dažniausiai. Tuo tarpu, pavyzdžiui, mažų kašto avialinijos ar užsakomų įskrydžio avialinijos e, jau demonstruoja šiek tiek kitokius rezultatus ir ten dažniau yra samdomi darbuotojai nestandartiniais, naudojant nestandartinius metodus. Čia šioje skaidrėje matote dar papildomos informacijos Iš esmės norėjome Jums pateikti kiek išsamesnį informaciją. Gavote ir visą tyrimą, tačiau jis yra itin ilgas. Tačiau tos skaidrės, kurias matote šiandien, yra įtrauktos ir į visą tyrimo medžiagą. Ir įdomi informacija yra susijusi su pilotų amžiumi, turima patirtimi ir taip toliau. Na ir atlikus tyrimą, statistiniai duomenys pademonstravo, jog tikrai nemažai skirtumų yra šiuose srityse. Ir tyrimas taip pat pademonstravo, jog pilotų darbo rinka yra tokia gana suskirstita nes, pavyzdžiui, jaunesni, mažiau patirties turintys pilotai gali pretenduoti į vienokias pozicijas, tuo tarpu labiau patyrę pilotai ir turintys daugiau patirties turi kitas galimybės. Ir jeigu pažvelgtume į tą diferenciaciją pagal avialinijų pobūdį, e, galime pademonstruoti, kad nuo 14 iki 15 procentų respondentų pažymėjo, jog Jie skraido su mažo biudžeto avialinijomis ir jie turi nuo vienerių iki trejų metų patirties. Kalbant apie tinklinės avialinijas, toks skaičius siekia vos daugiau nei 2 procentus. Tuo tarpu mažų kašto avialinijos 45 procentai pilotų paminėjo, kad turi patirti nuo 0 iki 5 metų. Na, o tinklinėse avialinijose tai buvo 8,6 e, procento pilotų, kurie turi patirties iki 5 metų. Jokių būdų nesakome, kad tos biudžetinės avialinijos nėra patikimos. Tiesiog e, įdomu buvo pastebėti tokius skirtumus tarp amžiaus ir darbinės patirties. Uh, akivaizdu, kad jaunesni ir mažiau patirties turintys pilotai lengviausiai susiranda darbą mažų kašto avialinijose, o ne tradicinėse, klasikinėse avialinių kompanijose. Čia taip pat galite matyti skirtumus šioje skaidrėje e, kurioje minimi skirtingi avialinijų tipai ir pilotų turima patirtis. Taip pat matote ir amžiaus grupės atskiras jos pavaizduoto šioje skaidrėje. Daugiausia pilotų yra nuo 40 iki 50 metų, priklauso būtent šiai amžiaus kategorijai. Ir taip pat mm, čia galite matyti kitokius, mm, kitokią informaciją susijusią su kontraktų tipu. Tai yra, pavyzdžiui, pavyzdžiui laikinasis darbas. Viskas priklauso ir nuo įmonės struktūros. Kitas svarbus elementas, kurį su, išsiaiškinome, uždavę pateiktus klausimus. Akivaizdu, kad situacija e, keičiasi, pilotai nedirba visą gyvenimą tose pačiose avialinijose ir tris, ketverius, penkerius kartus per karjerą e, pilotai pereina iš vienu avialinijų į kitas. Na, o priežastis, kodėl yra keičiama darbo vieta, pasak respondentų yra tokios norisi kažkokios tai įvairovės, geresnių darbo sąlygų. Taip pat norisi išmanyti naujus lėktuvų tipus, nes priklausomai nuo avialinijų e, tenka skraidyti didesniais ar mažesniais lėktuvais, yra ir kitų priežasčių, pavyzdžiui, šeiminių priežasčių, e, taip pat atlyginimas yra viena iš motivuojančių priežasčių. Na ir jeigu pažvelgtume į šią skaidrę, pirmiausia turiu pasakyti, kad tyrimas buvo pradėtas remintis e, prielaida, kad aviacijos sektorijoje įdarbinimo situacija yra įtin kintanti Ir be abejo pastebėjome, kad nestandartinio samdymo atveju tikrai yra. Ir be abejo yra tam tikra konkurencija e, tarp pačių pilotų ir, ir e, tai yra susiję ir su aviacijos darbuotojų darbo kaštais. Ir kalbant apie civilinės aviacijos teisės aktų e, pagrindą, Nestandartinis samdymas tikrai nėra vienintelė forma, kuri naudojama samdant pilotus. Ir dažniausiai e, pilotai dirba su tomis avialinėmis, e, kurios yra įregistruotos jų gimtojoje šalyje, tačiau situacija gana dramatiškai keičiasi, atsiranda nauji verslo modeliai, mažų kašto avialinių modelis yra vienas iš tokių modelių ir taip pat tinklinių klasikinių avialinijų modelis e, patiria nemažų pasikeitimų. Na ir šioje skaidrėje galite matyti, kaip atrodo procesas. Iš pradžių situacija buvo gana paprasti. Buvo avialinių kompanija, taip pat keliaivių salonų įgulos nariai, pilotai ir ta tokia vadinama namų bazė, kurioje, iš kurios yra vykdoma veikla. Nėra jokių tarpininkų, tarp pilotų ir avialinijų kompanijų, viskas vykdoma tiesiogiai, tačiau vat, šioje skaidrėje jau galite matyti e, kitą modelį. E, tai e, šis modelis pagrystas realiais avialinių kompanijų modeliais, čia yra ir laikinojo darbinimo agentūros įtraukiamos ir tam tikri tarpininkai Taip pat dar yra nu, atskira įmonė, kuri yra atsakinga už darbo užmokesti ir skirtingi keliaivių salonų įgulos nariai yra įsikūrę skirtingose šalyse. Ir tokia situacija be abejo klostosi ne tik ES, tai yra plintanti tendencija pasauliniu matstu. Neretai nutinka ir taip, kad e, e, pilotai ar kiti skrydžio darbuotojai bazuojasi už ES ribų. Tačiau prieš E, pereidamas prie teisinių klausimų ir ateities perspektyvų, norėčiau pademonstruoti šią skaidrę. Kai paklausėme respondentų, e, koks yra jų supratimas apie sektorių, kokia yra jų nuomonė apie sektorių, pastebėjome, kad daugiau nei 80 procentų respondentų pažymėjo, kad jų nuomonė egzistuoja itin didžiulė kompetencija tarp pilotų europinėje darbo rinkoje. Ir jie pritarė tam, kad tokio pobūdžio konkurencija kyla kaip pasiekmė dėl skirtingų darbo sąlygų skirtingose avialinijose. Taip pat du trečdaliai pritarė tam, kad konkurencija yra e, e, kaip e, pilotų kaštų avialinijų atžvilgių pasiekmė. Na ir kokios galėtų būti išvados? Visų pirma, reikia aiškiai pasakyti vieną dalyką. E, šis tyrimas buvo pagrystas atliekant apklausas, tyriant informaciją ir be abejo, žvelgiant į atlyginimus, į kaštus yra itin nemažų skirtumų. Jeigu pažvelgtume į keliaivių salonų įgulos nario užmokesti, Europos Sąjungoje tai būtų 100 procentų, Tailandė tai būtų 65 procentai, Kinijoje 35 procentai. Ir panašus elementai galioja ir pilotų atveju. Ir analizuodami tam tikrus elementus pastebėjome štai ką. Yra nemažų skirtumų tarp e, e, pilotų atlyginimų. Kai kurie pilotai e, pradeda dirbti gaudami kelių tūkstančių eurų atlyginimą per mėnesį, kai tuo tarpu, e, kai kiti pilotai, vyresnieji pilotai, e, per metus uždirba nuo 100 iki kelių šimtų tūkstančių eurų per metus ir tai tikrai nėra išimtis šiame sektoriuje. Be abejo, kyla ir tam tikrų rizikų. E, kalbant apie tą nestandartinį samdymą, tai nėra e, kažkoks nelegalus samdymas ar netinkamas samdymas. Tačiau dažniausiai e, tokio pobūdžio samdymas vyksta tarp jaunų pilotų. Ir dar vienas dalykas, kurį norėtume pažymėti. E, vyksta gana intensyvės diskusijos dėl to, kas yra tas nestandartinis samdymas. Ir tai nėra e, vien tik aviacijos sektoriui būdingas samdymas, tai yra būdinga ir kitiems sektoriams, tačiau kalbant apie civilinės aviacijos teisės aktus, ten yra atsižvelgiama į, į skirtingų nestandartinio samdymo formų e, taikymą, taip pat į užsakomųjų paslaugų pirkimą. Ir tokie nauji reiškiniai sudaro galimybės ir subrangos paslaugų samdymui. Ir kyla tam tikrų problemų susijusių su socialinė ir fiskalinė inžinierija. Ir gali nutikti ir taip, kad tai darys neigiamą įtaką darbuotojų teisiai, sukurs nesažingos kompetencijos aplinką. Ir pastebėjome vieną dalyką. Taip, didėja tokių nestandartinių samdymo atvejų ir labai svarbu kalbėti apie susijusių asmenų tinkamą apsaugą. Ir kalbant apie darbo santykius e, susijusius su standartiniu įdarbinimu ir savarankišku darbu, labai svarbu atskirti šias dvi kategorijas. Tradicinis e, samdymas ir įprastinio samdymo bei savarankiško darbo atskirimas gali būti padarytas ir be abejo jis stebimas į, įvairiose profesijose. Tačiau šį reiškinį reikėtų atskirti nuo netinkamo savarankiško darbo klasifikavimo. Pagrindinė problema E, kyla tada, jeigu tas savarankiškas darbas yra e, nelegalus darbas. Ir neretai e, darbuotojas yra priverstas slėpti savo e, tikrąjį teisinį statusą, pavyzdžiui, e, dėl to, kad išvengtų aukštesnių mokesčių ar kad gautų geresnės socialinės išmokas. E, Ir kalbant apie tikrą savarankišką darbą ir tą tokį nelegalų savarankišką darbą, ne visada lengva nustatyti skirtumą tarp šių dviejų kategorijų. Be abejo, nestandartinio įdarbinimo atveju daugėja, tai yra susiję ir su lankstumu, kuris yra aktualus mažų kaštų avialinijoms. Tai taip pat yra aktualu ir patiems darbuotojams. Ir kalbant apie tą socialinį ir fiskalinį proceso elementą, kaip jau minėjau, neretai nutinka taip, kad yra sudaromos netinkamos darbo sąlygos ir sukūriama nesažininga kompetencija. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pažymėti. Reikia atskirti teisėtas užsakomasias paslaugas ir nelegales E, subrangos grandinės, kur tiesiog bandoma pasinaudoti padėtimi, išvengti aukštesnių mokesčių ir taip toliau. Ir kalbant apie nestandartinį e, samdymą, e, čia yra didesnė rizika dėl pilotų priklausomybės nuo klientų. Ir čia kyla tam tikrų grėsmių, nes tokia didesnė priklausomybė Mes teiravomės apie tai ir pilotų, klausėme, ar jie nebijo to, jog tokie, tokie nestandartiniai samdymo santykiai gali įtakoti jų priimamus sprendimus susijusius su, e, su tuo, ar skristi ar neskristi, su saugumu ir taip toliau. Ir sužinojome, kad tas priklausomumo santykis yra vienas svarbiausių klausimų. Ir kalbant apie teisinę avialinijų ir pilotų bendradarbiavimo formą, taip, pilotai yra priklausomi nuo avialinijų ir tiek ir standartinis darbuotojas, tiek ir savarankiškai dirbantis asmuo priklauso nuo avialinijų. Ir tai kelia nemažų problemų. Be abejo, nereiškia, kad reikėtų pamiršti kitą problemą susijusią su nelegaliu savarankišku darbu. Ja taip pat reikia spręsti. Neretai šie du elementai yra susiję tarpusavyje ir žengia kojo kojon. Na ir taip pat pastebėjome, taip pat kai kurie pilotai pažymėjo, kad jie kartais prisibijo tos valdymo kultūros ir susidaro tokia situacija, kad jie kaip pilotai neretai prisibijo priimti vieną ar kitą sprendimą. Dar vienas dalykas, kurį pastebėjome, yra tai, jo gavė linijos, mm, perkančias užsakomasias paslaugas. Ir kalbant apie lygių sąlygų sudarimą. Tai yra ne vien tik europinė problema, be abejo, buvo imtas įvairiausių iniciatyvų, vykdamas socialinis dialogas. To ėmėsi ir Europos parlamentas bei komisija, buvo randama rasti kažkokį tai unikalų faktorių, kuris geriau susijėtų pilotus ir atitinkamus teisės aktus. Ir Buvo pasiekta tikrai gerų rezultatų, tačiau be abejo negalima sakyti, kad aviacija ir socialiniai teisės aktai galbūt ne visada žengia koja kojon ir tos skirtingos taisyklės sukelia problemų. Na, turbūt jūs puikiai išmanote aviacijos sektorių, nereikia man dabar aiškinti tų detalių. Žinote, kokios taisyklės yra taikomas aviacijos sektoriuje ir be abejo tos taisyklės sukelia problemų. Dar kiti klausimai susiję su užimtumo bei socialinės apsaugos teisės aktais. Svarbu kalbėti apie saugumo aspektus. Jau pažymėjome, kad nestandartiškai pasamdyti keliaivių salonų įgulos nariai gali teikti prioritetą ekonominiams, o nesaugumo aspektams. Labai svarbu užtikrinti ir stebėseną, ir jau minėjau tą valdysenos kultūrą, e, kai ji yra netinkama, tai sukelia daugiau problemų nei nelegalus savarankiškas darbas. Ir kalbant apie reglamentavimo sistemą, ji nėra pritaikyta prie šiandieninių, šio laikinių verslo modelių ir praktikų ir kad mes taip pat susidurėme e, su tais atvejais, kai yra perkamos aprangos paslaugos už ES ribų iš trečiųjų šalių ir, pavyzdžiui, tos vadinamosios bazės yra įsteigamos Dubajuje ir taip toliau. Na ir galime paklausti savęs, ką būtų galima padaryti ES lygiu. Reikėtų apie tai dar pasvarstyti. Na ir dabar pereinu prie išvadų. Tikrai reikia geresnio reglamentavimo, pavyzdžiui, skrydžių mokyklų atveju, nes pilotai, mokydamasi tokiuose mokyklose, susiduria su itin didžiulėmis išlaidomis, dar net nepradėję dirbti ir tokios tendencijos yra gana pavojingos, nes prieš pradėdami skraidyti pilotai turi nemažai sumokėti už išsilavinimą, už tai, kad gautų piloto sertifikatą. Ir tokios tendencijos yra gana pavojingos. Nemažai pilotų skundžiasi tokia situacija, e, skundžiasi tuo, kad yra nemažai skirtumų tarp pilotų mokyklų. Ir kalbant apie tą tokį jungiamąjį faktorių, labai svarbu, kad būtų. E, ribojami skraidimo laikai valandos, nes keista yra tai, kad dabar tokie pribojimai nėra taikomi. Taip pat reikia tokio integruoto požiūrio. E, reikėtų visų institucijų bendradarbiavimo, reikėtų įtraukti visas susijusias šalis į procesą ir reikia, kad visos suinteresuotos pusės imtųsi reikalingų veiksmų reikia užtikrinti, kad ta neigiama patirtis iš jūrų sektoriaus, kuri lėmė e, daug problemų susijusių su saugumu, mokestiniais klausimais, socialiniu dempingu, nepasikartotų civilinės aviacijos pramonėje. Ir dabar yra tinkamiausias metas imtis veiksmų, nes man atrodo, kad iš ties tų veiksmų jau reikia imtis vakar. Dėkoju. Ja, Labai ačiū. Pirmiausia, už tyrimo rezultatų pristatymą, už įdomų pranešimą taip pat. Ir dabar Žodžiui Bachui suteiksiu žodį pirmajam iš užsiregistravusiųjų kalbėti. gerai, nes užleidžiate vietą damoms. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ponui Jorinsui už jo pristatymą įspūdingą išsamų tyrimą. Klausiu daugiau nei 6 tūkstančius pilotų ir gauti duomenys tikrai yra labai vertingi ir naudingi. Buvau nustebusi girdėdama uh, kad tik 80 procentų pilotų yra įdarbinti pagal nuolatinės darbo sutartis. Tai, kad e, pigių skrydžių bendrovės samdo savarankiškai dirbančius pilotus ir jų įdarbinimo sutarčių pobūdis e, tikrai suteikiamus vertingos informacijos apie naujausias tendencijas, kurias reikia vertinti. Iš tiesų galiu daug teigiamų aspektų išvelgti, tačiau mes e, turime suvokti, kad aviacijos rinka yra pasaulinio masto globali, reikia atsižvelgti į procesus, kurie vyksta už Europos Sąjungos ribų Ir e, turėti omenyje, kad e, netipinės įdarbinimo sąlygos gali turėti įtakos e, skrydžios saugumui. Taigi komerciniai interesai ir saugumo aspektai neturėtų vieni kitiems prieštarauti. būtina e, dėl šių klausimų laikytis labai griežtų pozicijų. Žinoma, kad e, laivo orlavio kapitonas yra tas žmogus, kuris priima svarbiausius sprendimus ir mm. skrydžio valandas <clears throat> Taip pat yra labai svarbus aspektas būtina kontroliuoti, kad e, po reguliaraus skrydžio laisvai samdomi pilotai po to dar ne dalyvautų kitose čartarinėse skrydžiuose, komercinėse skrydžiuose. Ir Turime omenyje, turint omenyje, kad tokie pilotai gali vieną dieną skraidyti kažkur Europoje kažkokiu maršrutu, kitą dieną Amerikoje ir taip toliau. Panašiai reikia atitinkamus duomenis kaupti dėl pilotų skrydžio valandų, nes tai taip pat glaudžiai susijęs su saugumu Taigi šis tyrimas mums suteikė labai daug vertingos informacijos, tačiau viena iš vertingiausių vis tik tai yra susijusi su skrydžio saugumu. Žinoma, į konkurencijos aspektus reikia taip pat e, atsižvelgsti, tačiau toks jau yra e, gyvenimas, nepaisant to reikia ir į šios aspektus atsižvelgti. Ačiū Inės Ajalas Ender žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Iš tiesų labai noriu padėkoti už šį tyrimą, už jo rezultatus. Jis bus labai naudingas rengiant pasiūlymus dėl socialinio teisės aktų. Manau, kad dar turime šiek tiek laiko, kad užkirstume kelią arba sumažintume siekius pabloginti darbo sąlygas šioje srityje. <clears throat> Sakoma, kad yra problemų kelių transporte, tačiau net ir vilkikų vairuotojai turi atitinkamą įrangą, kuri fiksuoja jų darbo valandas. O Dabar dėl laisvai samdomų pilotų mes negalime būti tikri, ar prieš skrydį pilotas yra tinkamai išsimiegojęs ar ne. Žinau, esu girdėjęs iš pilotų dirbančių Barcelonoje, kad jie e, dažnai miega, pavyzdžiui, oro uostų parkinguose ir iš tiesų jų darbo ir poliso valandos nėra tinkamai sureguliuotas. <clears throat> Manau, kad turime pasinaudoti visomis e, galimybėmis kaupti, gauti informaciją dėl pilotų darbo valandų, skrydžio valandų. Dar noriu paklausti. Jūs kalbėjote apie laisvai samdomų pilotų, jaunų laisvai samdomų pilotų padėtį. Kokia yra ta padėtis iš tikrųjų? Ar juntama didenti konkurencija tarp jaunų pilotų ir, ir didenti konkurencija tarp atskirų įmonių? <clears throat> kai įmonės bando pasinaudoti tam tikrais e, konkurencingumo aspektais, e, samdydamos e, pilotus, nustatant orlaivių įgalų sudėtis, ar yra pasirenkami paprasčiausiai tie žmonės, kurie tuo metu gali skristi, ar yra tam tikros garantijos, kad uh, jų atranka vyksta tvarkingai ir teisingai, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, į skrydžių valandas ir panašiai. Neseniai vienas jaunas pilotas yra pareiškęs, kad kad e, jis buvo pasamdytas kaip e, antrasis pilotas kuris tačiau e, nesidėjo orlavio kabinoje, o sėdėjo tarp keleivių. E, ir jam buvo sumokėtas e, keleivio biletas tam, kad jis gautų pakankamai skrydžio valandų. Aš manau, kad tai yra kažkiek absurdiška situacija. Mes turime patvirtinti atinkamus teisės aktus. <clears throat> Taip pat dėl e, orlaivių pilotų rengimo mokyklų veiklos, ar ji neturėtų būti kaip nors bendrai reglamentuota Europoje. Para, para asegurarnos de que no, de que no están eh, fuera de. Taigi čia taip pat galėtume šiek tiek daugiau pastangų padėti tam, kad būtume tikresni, jog ir orlaivių pilotai yra tinkamai rengiami, vadovaujantis patvirtintomis taisyklėmis. Jackie Foster. Ačiū. Pirmininkė. Manau, kad mus labiausiai domina e, na, e, keliaivių vežėjai, nes jūs kalbėjote apie visus e, oro transporto modulius, modelius, verslo modelius. Tai liberalizacija prasidėjo 70-ame dešimtmetyje didžiausias liberalizuota bendrovė buvo British Airways, bendrovė, kurioje dirbau 25 metus. Tuo metu buvo čarterinių vežėjų ir e, iš ankstesnių laikų paveldėtų e, vežėjų. Ir geriausia, kas buvo dėl reabilizacijos, tai e, keleiviams atsirado pasirinkimas žmonės galėjo pasirinkti, su kuo skristi, buvo didžiulė turizmo pramonė ir galima buvo e, leisti paprastam žmogui skristi lėktuvu. Ši pramonė plėtojasi labai smarkiai ir Europa yra lyderė pasaulyje šiame sektorėje. Reikia turėti kontekstą prieš pradedant e, teikti pareiškimus, kad viskas yra baisu. Aišku, kad atsiradus e, mažų kaštų dėžėjams e, e, istorija pasikeitė. Aš 80 milijono žmonių skrenda su Ryanair, nes jie yra reguliuojamas vežėjas, jie ima nedidelę kainą, turi puikią saugumo istoriją. Visi šie dalykai yra gerai tai vyksta ES ir visų pas, pasaulio mastu. Tokia plėtra įvyko. Kodėl aš apie tai kalbu? Nerimas kyla ne dėl to, kad kažkas parengė ataskaitą ir galima vertinti, kaip veikia skirtingi modeliai, skirtingi kontraktai. Man atrodo, kad mes einame tokia kryptimi, kuri leidžia teikti griežtus pareiškimus ir dabar kai kas dirbantys skirtingiems vežėjams, ar jie, ir jie turės priiminėti saugumo sprendimus dėl to, ar yra ekonominė priežastis tokiam sprendimui ar ne. Aš tokią situaciją niekada nesu susidūrusi. Pilotai yra profesionalai. Jie turi licenzijas. Ten, kur yra priežiūra. Ten yra priežiūra, e, teisės aktai, nacionaliniai, europiniai. Dėl jų skraidimo valandų, tai e, jas, jų darbo valandos ir e, reguliuojamos, yra kolektyvinės sutartys, yra profsąjungų atstovai. Aš nesakau, kad viskas yra rožinės spalvos, aišku, gali būti atveju, kodėl, kodėl darbo sąlygos nėra tokios, kokios turėtų būti ir aš tikiuosi, kad Galima tuomet pasiskūsti civilinės aviacijos institucijoms, aukš, pasiskūsti aukščiausių lygių ir man galima pasiskūsti kaip politikė, jeigu yra problemų. Jeigu nerima kelia kažkas, konfidencialiai galite mums pasiskūsti, mes pasikalbėtume su kuo reikia. Taigi apskritai puiku, kad turime tokią ataskaitą, nežinau, ką jin man pasako, nieko naujo nelabai išgirdau. E, vienas dalykas, kurį jūs minėjote. Minėjote EasyJet bendrovę ir toliau sakoma, kad, kad yra pripažįstama profsąjungų. Na, tai, tai, yra, tai egzistuoja dešimtmečius. Ir toliau sakoma, kad daugiau, vis daugiau naudojame nulinių valandų sutarčių. Klausimas, kas naudoja tokias sutarčius? Čia kalbama apie Junktinę karalystę. Man reikia daugiau informacijos. Čia yra 300 puslapių informacijos, tačiau detalios informacijos e, tokiais dalykais, apie kuriuos norėtume sužinoti, tai e, labai nekonkrečiai kalbama. E, ir kai kurie komentarai yra tokie anegdotinio pobūdžio. Apskritai, aišku, buvo įdomu, įdomu, kad atvykote, tačiau man liko daugiau klausimų negu atsakymų. E, nežinau, kokia šio tyrimo, koks buvo šio tyrimo tikslo dėl skraidimo mokyklų. Tai visos mokyklos, kai gauni komercinio piloto licenciją, yra tinkamai prižiūrimos nacionalinės aviacijos institucijų. Ir JASA tai yra Europos saugumo agentūra, kuri dalyvauja išduodant e, pilotams leidimus. Susidaro įspūdį, kad kažkas e, pasiima licenciją ir po to sako, oi, aš nenoriu skristi, čia kažkas negerai. Ne, taip nėra Aišku, yra pilotų, kuriems nepatinka jų sutartis, tai reikia kažką daryti. Bet e, dėl kitų dalykų, tai man kyla labai daug klausimų, apie kuriuos šiandien yra laiko kalbėti. E, ši savaitė ir tai buvo labai sunku, turėjome nelaimingių atsitikimų su Malazijos oro linijomis ir kitomis. Labai atsargiai reikia kalbėti apie kai kurios dalykus ypač kai kalbame apie saugumą, saugą aviacijos ir kitose transporto srityse. Ačiū, dabar aš pats užsiregistravau kalbėtojų sąrašą. Taip, sąlygos yra skirtingos, diskusijos dėl pilotų skrydžių valandų jau irgi vyko. Aš visuomet e, sakiau, kad nenoriu, jog mano lėktuvą valdytų pilotas, kuris galbūt jau 24 valandas yra nemiegojęs dėl to, kad lėktuvo priežiūros laikas yra lygiai toks, tiek patrunka, kiek ir skrydžio laikas. Jackie Foster kalbėjo apie pasikeitusias konkurencijos sąlygas, kainos sumažėjo, tačiau puikiai žinome, kokiamis sąnaudomis, žinoma, restoranuose prieš 20 metų nebuvo nei vieno padavėjo, kuris būtų laisvai samdomas, tuo tarpu dabar jų yra daugybė ir tai leidžia sumažinti įmonės veiklos sąnaudas Ryanair, manau, kad prieš metus e, laiko 300 milijonų pelno patyrė, o paskelbė, kad 500 milijonų, tai yra nuostolių patyrė, paskelbė, kad 500 milijonų pelno yra gavusi. Puikiai žinome, kad e, Europoje uh, 500 milijonų žmonių moka e, mokesčius e, tam, kad e, skrydžių kainos būtų tokios žemos, kadangi skrydžių bendrovėms nereikia mokėti kūro mokesčių. Ir Vokietijoje 17 <clears throat> oro uostų iš 73 veikia nuostolingai tarptautinių oro uostų. Jeigu tokia situacija būtų geležinkelio ar kitojame transporto sektoriuje, tai seniai būtų e, tas oro uostas uždarytas ar atitinkama įmonė. Tuo tarpu Vokietijoje taip nėra. Mokesčių mokėtojai turi subsidijuoti šią nuostolingą veiklą ir mes turime elgtis labai apdairiai. Aš manau, kad tikrai gerai, kad buvo pristatyti atitinkami duomenys ir surinkti apie egzistuojančius skirtumus ir mums reikia patvirtinti atitinkamas taisyklės bent jau Europos, o geriausia ir pasaulio mastu tam, kad nereiktų mums mokėti už pigų skrydį, kuris taptų mūsų paskutiniu skrydžiu. Dominikui reikėjo žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti už pristatytą tyrimo rezultatus. Aš noriu kalbėti trumpai, paminėti aspektą, kuris neminimas nei e, tyrimė, nei kolegos jo neminėjo. Puikiai supratome, kad e, vis daugiau naudojama si įvairiais technologiniais e, instrumentais ir priemonėmis tam, kad e, būtų galima e, pakeisti e, pilotų darbą ir niekas nekalbėjo apie oro, apie skrydžių skrydžių reguliuotojų darbo kokybę. Ir e, čia taip pat būtina pakalbėti apie socialinius ir saugumo aspektus ir šie dalykai yra glaudžiai susiję su su oro dispečerių veikla. Jackie Foster laikosi kitokios pozicijos nei galbūt dauguma komiteto narių, tačiau mes puikiai e, matome, kad pasitelkus tam tikras inžinerinės naujoves, viskas šiame sektoriuje vystosi tokia linkme, kad e, mes e, vis mažiau esame tikri dėl e, skrydžio saugos, nes ji nepriklauso nuo žmogiško faktoriaus, arba vis mažiau tampa priklausoma nuo žmogiško faktoriaus, nuo gebėjimo valdyti orlaivį atitinkamomis sąlygomis. Taigi mes turime būti tikri, kad žmonės, kurie dirba tą darbą, jį galėtų dirbti tinkamai. Mums kyla labai daug klausimų dėl prieš porą dienų įvykusios e, katastrofos ir e, galbūt e, viena iš katastrofos versijų yra ta, kad vienas iš pilotų užsirakino kabinoje tam, kad galėtų nusižudyti. <clears throat> Taigi reikia kelti klausimą taip pat ir dėl visų asmenų, kurie dirba šį darbą, dėl visų samdomų pilotų, pirmiausiai e, psichologinio stabilumo ir e, savo laiku skrydžių bendrovės samdė pilotus, e, puikiai žinodamos, e, kokie jie yra kaip žmonės, kokie, kokios ir, kokie yra jų asmenybės bruožai, e, nes jie dirbo tose skrydžių bendrovėse nuolat ir ilgą laiką, o dabar tokios informacijos nėra. Ir šiuo metu pilotų samdymo sąlygos yra glaudžiai susijusios su skrydžio sauga. Taigi, manau, kad dabar būtina savo kelti klausimus, ar pasamdžius tam tikrą pilotą, kuris yra laisvai samdomas, esant tam tikromis aplinkybėmis, jisai nepasielgtų vienaip, negalėtų pasielgti vienaip ar kitaip ir galbūt e, radę atsakymus į šiuos klausimus arba atsižvelgdami į šiuos samdymo kriterijus mes galėtume ištirti ir e, tam kelias katastrofas e, lėktuvų, kurios iki šiol nėra ištirtos dėl tam tikrų mislingų aplinkybių. Taigi, būtina kalbėti ne apie socialinius e, saugumo kriterijus, tačiau taip pat ir kitus su skrydžio sauga susijusius kriterijus, kuriuos aš minėjau. Ir man tiek dėl saugumo, tiek dėl saugos klausimų e, kyla klausimas taip pat, ar apskritai žmonės nepraras dabar pasitikėjimo tais e, orlaivių pilotais. Žorž Bach dabar. Aš tikėjausi, kad pirmiausiai vyks koordinatorių posėdis, e, todėl nedalyvavau ankstesnėje posėdžio dalyje. Norėjau pirmiausiai padėkoti tyrimo autoriaus, amtoriams, kitaip nei kolegė Foster. Manau, kad uh, atlikdami tam tikrą techninį darbą, mes galėsime pasinaudoti šio tyrimo išvadomis. Man į galvą ateina mintis pirmoji, kad šios netipinės įdarbinimo sutartys aiškiai pažeidžia galiojančias taisyklės dėl darbo ir samdymo sąlygų bei atlyginimų mokėjimo sąlygų. Todėl turime aiškiai pasakyti, kad pažeidžiant samdymo ir atlyginimų mokėjimo sąlygas aiškiai yra pakenkiama ir skrydžių saugui. Todėl noriu priminti taip pat ir neseniai svarstytas deleguotus teisės aktus šioje srityje, kur mes nesugebėjome pasiekti to, ko norėjome. Jeigu jau daugiausia dėmesio skiriame saugumui, tai manau, kad šiuo atveju galime atlikti konkrečius vertinimus remdamiesi šio tyrimo rezultatais ir įtraukti tinkamus pasiūlymus į e, teisės aktus. Mane šiek tiek nustebino tie teiginiai susijęs su orlaivių pilotų skrydžių valandomis. Šis klausimas nėra pakankamai spręstas, taip pat kyla klausimas dėl uh, gyvenamosios, laisvės pasirinkti gyvenamą vietą ir laisvės pasirinkti e, paslaugų teikimo vietą. Čia atinkamos nuostatos pirmiausia buvo sugalvotos tam, kad būtų galima sutaupyti mokesčių ir, ir apeiti socialinius reikalavimus ir turime užkirsti kelią tokiems mėginimams, o tai reiškia, kad būtina elgtis labai apdairiai, Man akivaizdu, kad čia ant kortos yra pastatytas visas Europos modelis, visa tinkamų įdarbinimo sąlygų, socialinių aspektų, aplinkosauginių standartų ir kokybės standartų tinkamo e, sistema. Ir kai tik tai įmonės patenka į tarptautinę e, konkurencinę aplinką, iš karto uh, pradedamis kvestionuoti šis modelis, kol įmonė veikia Europos viduje, tai problemų nekyla, tačiau e, pasaulio mastu konkuruojant patiriamas vis didesnis spaudimas. Kitas e, Klausimas, į kurį atkreipiamas dėmesys tyrimė susijęs su tomis vadinamomis pigiomis skrydžių vėliavomis. Panaši situacija yra ir jūrų transporto srityje. Manau, kad pribrendo laikas atsisakyti tokio modelio ir e, netaikyti šio modelio, pirmiausiai, aviacijos sektoriuje. Noriu padėkoti tyrimo autoriams, nes jų išvados tikrai buvo labai naudingos mūsų tolesniam techniniam darbui. Gabrielė Pons dabar. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tyrimo rezultatų pristatymą, užimtumo samdymo struktūrų aviacijos sektorio pristatymą. Man kelia didžiulį nerimą. Tyrimo rezultatai susijęs su skrydžio sauga. Jūs priejote išvados, kad pilotų samdymo e, sąlygos daro neigiamą įtaką skrydžio e, saugumui, kadangi ekonominiai faktoriai ir e, darbo santykių <clears throat> saugumas tikrai yra svarbus aspektai. Su tokia situacija ES negalime taikstytis ir manau, kad turime pakankamai pagrindo, kad galėtume išsameu imti šios temos. Noriu užduoti kelis konkrečius klausimus. Pirmiausia, kaip vertinate galimybę uždrausti tokius laisvo pilotų samdymo e, atvejus atitinkamų sutarčių pasirašymo galimybės e, ir e, tokiu būdu taip pat užkirsti kelią įmonių siekiui perkelti savo veiklą į kitas šalis ir nesilaikyti socialinių standartų. Kitas kalbėtojas, ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad galime šią diskusiją renkti ypač tuo metu, kai visi dar esame apimti šoko po vakarykščio tai yra už vakar įvykusios lėktuvo katastrofos, kur žuvo 150 žmonių, dalis iš jų labai jauni. Pirmiausiai turime diskutuoti apie tai, kaip turi būti nustatomas skrydžių saugumas tiek Europos uh, oro erdvėje, tiek ir galbūt pasaulio mastu. Socialiniai aspektai čia yra labai svarbus. Vyko pakankamai arši diskusija dėl uh, skrydžių valandų apribojimo, dėl e, būtinybės pilotams palsėti, ypač transkontinentinių skrydžių metu. E, <clears throat> turint omenyje, kad orlavių įranga yra labai sudėtinga techninių pobūdžių, čia reikia kalbėti ir apie pilotų rengimą. Kolegos Rikė ir Foster paminėjo labai svarbius aspektus susijusius su orlaivių įgula, su tuo, kaip elgesi orlaivių kapitonai. Manau, kad svarbiausi aspektai yra pilotų rengimas, orlaivių vadų e, rengimas ir Europoje turėtume nustatyti vienodus, e, vienodas e, orlaivių vadovų, skrydžio vadovų rengimo direktyvas, taisyklės tam, kad e, jų profesinis rengimas vyktų kuo vienodžiau, kuo užtikrinčiau. Tai, kad pilotai turi būti sukaupę pakankamą skrydžio valandų, tai yra patirties e, trukmės, skrydžio valandų skaičių pakankamą patirtį Tai dėl šio dalyko jokių klausimų nekyla. Tai yra būtinas reikalavimas. Čia jeigu mes dabar pasižiūrėtume, kaip vyksta pilotų mokymai simulacinėse kabinose, tai matome, kad yra labai daug dalykų automatizuotų, kai pilotas nėra pagrindinis uh, lėktuvą valdantis asmuo, kadangi yra labai daug elektroninės įrangos, kuri simuliuoja galimus susidarimus, nusileidimo simulacijos vyksta, tačiau piloto patirtis leidžiantis ekstremaliomis sąlygomis yra labai svarbi, todėl Dominikas Rikė yra visiškai teisus. Turime daugiausiai dėmesio skirti pilotų e, psichologiniai būkliai, fiziniai būkliai, tam, kad patekus į mirtinai pavojingą e, situaciją, pilotai galėtų tinkamai reaguoti, priimti tinkamus sprendimus ir galėtų tinkamai valdyti kartu su skrydžių dispečeriais atitinkamų skrydį priimti tinkamus sprendimus. Manau, kad čia reikia kalbėti apie e, įvairialypį, įvairialypę, įvairių faktorių tarpusavio sąsoje tam, kad garantuotume skrydžio saugumą, tačiau turime nepamiršti, kad aviacija yra pats saugiausias transporto sektorius pasaulyje šiuo metu. Ta patvirtina ne tik statistiniai duomenys, tačiau kad išlaikytume šį e, saugumo lygį, turime bendradarbiauti visame pasaulyje ir ypač šiaurės pusrutulyje kartu su amerikiečiais ir pietričių Azijos šalių atstovais. Izmail Ertuk dabar kalbės. Kolegos, esu dėkingas už šį tyrimą. Jie mano vertinimu aiškiai parodo, kas gali atsitikti dėl e, nereglamentuojamo rinkos liberalizavimo, nes e, vis labiau įmonės orientuojasi į pelną, į mažesnius mokesčius ir pasirenka įvairias e, konstrukcijas ir būdus, kaip to pasiekti. Esu dėkingas tyrimo autoriams, kadangi jie parodė, kur slypi silpnusios vietos šioje sistemoje. Diskutuodami tiek čia, tiek kitame Kitose kontentuose atkreipdavome į tai nekartą dėmesį, tačiau niekas mumis netikėdavo, teikdami, kad e, taip gali tvirtinti tik tai žalie ir socialistai, tačiau šis tyrimas aiškiai parodo, kad tie mūsų ankstesni tvirtinimai yra teisingi. Dabar turime galvoti apie tai, kokiu veiksmu turėtume imtis toliau, turėdami po ranka šios tyrimus. Kolega Rikėri visiškai teisus, kalbėdamas apie pilotų profesinį rengimą. E, ir paskutiniai įvykiai dar kartą mus priverčia panašiai susimastyti, tačiau tai tik tai Šiaip nesminė pastaba, manau, kad mes turėtume paraginti komisiją teikti pasiūlymus, parengti pasiūlymus dėl teisės aktų, Atsižvelgiant į visus šios aspektus, tik neseniai, pavyzdžiui, sužinojau apie, vadinamai, dry oil vet pilotų samdymo galimybės, kurios JAF yra uždraustos. Tai yra susijęs su galimybė išperkamosios nuomos būdu samdyti orlavių pilotus ir gali viskas pasibaigti tuo, kad netgi būtų samdomi pilotai neturintys atitinkamų skrydžių licenzijų. Ir e, mes turėtume tokius dalykus uždrausti, taip pat turėtume mąstyti, kaip reikia elgtis su tomis e, virtualiomis skrydžių bendrovėmis, kurios egzistuoja. Tikrai negalime taikstytis su tuo, kad e, įmonės e, realiai veikiančios Europoje oficialiai egzistuotų kaip pašto dėžučių kompanijos kažkur kitur samdančios dar įvairius subrangovus, per kuriuos yra samdomi įmonių darbuotojai. Pirmiausiai turime užtikrinti, kad šie darbuotojai neperkaistų, kad dirbtų tinkamomis sąlygomis ir antra vertus turėtume priimti atitinkamus teisės aktus, kad e, tokie įmonių veiklos modeliai, kuriuos ką tik minėjau, būtų arba taptų neįmanomi. Noriu priminti 2008 metų 1008 reglamentą, kurio reglamentuojamos e, E, aviacijos e, sektorė teikiamos paslaugos ES e, oro erdvėje. Reikia laikyti šio reglamento nuostatų ir užtikrinti ilgalaikius sprendimus karimai dėlį žodis. Ačiū pirminkė kolegos. Visi žinome, kad socialinis dempingas pasiekia ir aviacijos sektorių. Ir dėl to mes turime reaguoti. Kodėl aš taip sakau? Aš manau, kad šiandien jauni pilotai pirmiausia nukenčia dėl nepadaraus darbo. 40 procentų jaunų pilotų neturi tiesioginių sutarčių su darbdaviais. Ir aš keliu klausimą. Kaip komisija ketina įtraukti socialinės taisyklės į transporto paketą, kuris pateik, bus pateiktas metų pabaigoje, kaip ketina e, apsaugoti žmonės, e, kad būtų perspė, perspėjama dėl tų e, bendrovių naudojimų mechanizmų. Taip pat norėčiau, kad būtų privaloma tvarka skelbiama, skelbiamas metinės ataskaitos bendrojime apie socialinės sąlygas, ką patvirtintų socialiniai partneriai pavargęs darbuotojas yra pavojingas darbuotojas. Ir susidaro įspūdis, kad vis daugiau ekipažų, daugiau pilotų e, kenkia mūsų visų saugumui ir jų pačių saugumui. Ir aš norėčiau toliau sužinoti po sprendimo, kurį priėmė Europos aviacijos saugumo agentūra. Dėl to, kad e, personalas, e, pavyzdžiui, nešios moteris gali dirbti, e, dirbti oro linerėje pirmosius tris neštumo mėnesius. Reikia priminti, kad tokioje aplinkoje yra triukšmas, stresas, jonizuojanti spinduliuotė, vibracija, neįprastos darbo sąlygos ir taip toliau. Ir saugumo prasme, kaip galime leisti ekipažo e, nariai neščiai dirbti e, lėktuve ir tuo pat metu, kaip pavyzdžiui, galima evakuacijai. Taigi, kolegos, reikia konstatuoti, kad e, kalbant apie E, saugumo aspektus, tai turi ir socialinį poveikį ir noriu pasakyti, kad e, tai buvo priimta kontroliuojančios, toks sprendimas kontroliuojančios įstaigos. Reikia kalbėti ne tik apie tokius sprendimus, reikia, kad sprendimai būtų atsakingi, nes jis liečia, liečia personalo darbo sąlygas. Ačiū uždėmesi. Yeah. Ačiū, dabar žodis vėl profesoriui Jorinsui. E, nelabai turime daug laiko, prašytume labai ilgai nekalbėti. Um, okay, limit... Pabandysiu apsiriboti keliomis minutėmis, nes daug kas jau pasakyta. Noriu pasakyti, kad tai yra bandomasis tyrimas apie bandomąjį tyrimą. Tai yra, mes norėtume patirnėti, kas įvyko pastaraisiais dešimtmečiais Ir tai šį apžvalgą tam tikrų mastų palengvina. Niekas neginčia, kad liberalizacija turėjo teigiamą poveikį, mes visi iš to turėjome naudos. Tačiau reikia atkreipti dėmesį ir į problemas, kurios gali kilti dėl netipiško užimtumo. Daug buvo komentuota du dalykai, pavyzdžiui, apie nacionalinės ataskaitas, apie nacionalinių institucijų atsakymus į mūsų klausimus. Kita vertus, mes teikiame klausimus e, pilotams. Daug kas sako, kad pilotai yra profesionalai, nėra pačio nerimauti. Aišku, jie yra profesionalai kaip ir mes visi. Ir aš manau, kad visi mes elgiamės kaip profesionalai, dirbdami savo darbą. Nepaisant to, kad yra tam tikrų pilotų reakcijų, kurie rodo, kad yra e, rizikos. Pavyzdžiui, klausimas. Ar primsi sprendimą sirgdamas sakyti, kad neskrisi, o mes klausim, ir mes klausimės, ką darysite, kaip reaguosite į savo uh, uh, pilotą, kopilotą, antrąjį pilotą. Tai tokius ir atsakymus, tokius klausimus mes surinkome iš piloto. Ar saugumo reglamentai reglamentuoja valandų skaičių? Na, yra taisyklės ir jų vykdymas. Yra skirtumas tarp to. Taip, kai kurios bendrovės aiškiai žino, kiek pilotas skraido. Tačiau jie nežino visų valandų, kiek pilotas skraido. skraido. Pavyzdžiui, galbūt jis skrenda kelioms bendrovėms ir niekas nežino visų bendrų jo skraidimo valandų skaičiaus. Mes visai nesakome, kad netipiškas užimtumas, netipiškas darbas iš karto reiškia, kad jis yra nesaugus, mes to nerašome. Žinau, kad ataskaita yra ilga, tai, e, akademikai visada rašo ilgus pranešimus, tačiau, manau, e, e, kai kurie čia pasisakymai galbūt buvo pagristi tuo, kad ne visą ataskaitą jūs perskaitėte. Ar yra problemų su mo, skraidimo mokyklomis. Pilotai sako, kad yra problemų. Be abejo, yra tos mokyklos kontroliuojamos ir taip toliau, tačiau yra vis tiek problemų. Net ir pačios skraidimo mokyklos apie tai e, kalba, todėl negalima ignoruoti tokių dalykų. Žinoma, mes pastebime, kad ir Europos teisėkuros e, sistema veikia. Tačiau mes sakome, kad kiekvieną atveją, kuomet e, apgaulingas e, e, savarankiškai dirbantis atvejis turėtų su, na, pareikalauti tyrimo atsižvelgiant į visus veiksmus, net jeigu oro linija yra įsisteigusi valstybė narėje. Ir kartais kyla simulacijos atveju ir tai turime įvertinti įvairiais aspektais. Aišku, kad reikia, kad bendradarbiauti visos pusės, dar ne, ne tik ES teisę, nes žinome, kad yra tam tikrų svarbių patobulinimų, tačiau yra klausimai, kuriuos reikia atsakyti, tačiau nepakanka į visą tai žvelgti vien iš Europos perspektyvos, nes mes pastebėme, e, ir tai vyksta kasdien, kad oro linijos už e, e, visą tai žvelgia iš už ES perspektyvos. Mes ne prieš liberalizaciją, tačiau norime perspėti apie neigiamas pasiekmes. Aš asmeniškai taip pat mėgstu skraidyti e, pigiau lėktuvų, tačiau aš taip pat norėčiau žinoti, kad neskrandu lėktuvu tokiu būdu, kad E, tas pigus bilietas e, yra todėl pigus, kad e, dėl to piloto ir ekipažo atlyginimai yra visiškai menki. Ačiū. Jorins, vielen... Ačiū profesoriui Jorinsui už jo pranešimą, už atsakymus, klausimus. Noriu padėkoti visiems diskusijų dalyviams. Iš tiesų diskusija surinkta tinkamų laikų atsižvelgiant į nesenus įvykius, žinoma, mes to negalėjome numatyti, skrydžių saugai mes turime skirti patį didžiausią dėmesį e, ir sudaryti atitinkamas sąlygas. Dar kartą labai dėkoju. Kitas darbo atvarkės klausimas yra turizmo darbo grupė. Ir noriu paprašyti jos atstovų užimti vietas podiume.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 jo tema. Vizų politika, kuri yra labai svarbi turizmo sektoriui, kaip puikiai žinote, Libė komitete šiuo metu svarstomi uh, vizų išda, su vizų išdavimu susiję teisės aspektai. Komisija yra pateikusi atitinkamus du pasiūlymus. Kovo 16 dieną koordinatoriai priemė nutarimą pateikti, parengti savo nuomonę dėl vizų paketo ir 2015 spalio mėnesį komitete turėtų būti svarstamas vizų paketas, todėl ši diskusija turizmo darbo grupės yra rengiama tinkamu laiku ir yra labai svarbi kai tik bus paskirtas SRD frakcijos pranešėjas šio klausimu, mes tęsime savo darbus transporto komitete. Dabar suteiksiu žodį ponė Belinda Punkė, kuri yra komisijos e, Home generalinio direktorato atstovė. Taigi, suteiksiu jums žodį, jeigu jūsų nėra. Jeigu jos nėra, tai ponui Palmeriai žodis, prašau. Uh, you, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Taip, e, ponė Paigdėje netvyko, ji yra mano vadovė. Tačiau aš džiaugiuosi turėdamas galimybę dalyvauti šio komiteto posėdėje šiandieną ir, kaip jau minėjote, vizų politika arba migracija ir vidaus reikalai paprastai yra aptariami libe komiteto kontekste, tačiau Visada džiugu sulaukti paramos ir iš jūsų komiteto, nes akivaizdu, kad jūs domina panašus klausimai iš turizmo perspektyvos. Kaip žinia, beveik prieš vienerius metus komisija patvirtino vadinamąjį vizų paketą. Jį sudaro iš esmės trys pagrindiniai elementai. Visų pirma, vizų kodekso vertinimas – ir tai, kaip tai buvo įgyvendinta per pastaruosius trejus metus. Taip pat buvo du teisėkuros pasiūlymai. Vienas susijęs su vizų kodekso reformavimu, tai yra vizų kodekso peržiūros pasiūlymas ir, ir taip pat pasiūlymas dėl visiškai naujo, naujo tipo vizų. Ir norėčiau pirmiausia pristatyti tuos klausimus, kurie yra įdomiausi šiam komitetui. Taip pat pristatysiu komisijos vizų kodekso peržiūros pasiūlymą. Labai svarbu suprasti vieną dalyką, kad bendroji vizų politika e, bei jos pagrindinis siekis buvo toks išvengti neteisėtos migracijos ir užtikrinti Šengeno zonos saugumą. Tačiau Per pastaruosius keliarius metus iškilo ir dar vienas naujas tikslas susijęs su bendraja vizų politika. Tai yra pritraukti daugiau žmonių dirbti Šengeno zonoje ir taip skatinti ES ekonominį augimą. Atsižvelgianti tas priežastis, balandžio 3 praeisiais metais komisija patvirtino e, vizų kodeksų reformos pasiūlymą. Ir buvo randama rasti pusiausvyrą tarp tų dviejų mano minėtų tikslų. Tai yra užtikrinti, kad vizų politika pasitarnautų ES ekonomikai, pritrauktų naujų darbuotojų ES, tačiau, kad tuo pat metu, metu būtų užtikrintas ir Šengeno zonos saugumas. Ir dabar nenorėčiau leistis į detalų mūsų pasiūlymo aptarimą, tai per daug e, techninė informacija, tačiau pristatysiu bent jau pasiūlymo esmę. Visų pirma, mes bandėme e, vizų politikoje atskirti e, tuos asmenys, kurie pirmą kartą teikia paraiškas dėl vizos, atskirti juos nuo tų asmenų, kurie jau buvo teikę paraiškas, gavę vizas ir turi teigiamą e, informaciją susijusią su savo keliavimo įpročiais. Na ir visa ta procedūra be abejo yra susijusi su e, reikalaujamu dokumentų pateikimu, pirštų atspaudų paėmimu ir tuo išsamiu vertinimu, kuris yra susijęs su vienkartinės vizos išdavimu. Tačiau taip pat buvo pagalvota ir apie tai, kad nemažai asmenų e, vizų prašo ne pirmą kartą ir yra gavę vizas ne vieną kartą praeitįje. Tad apsvarstėme, kad tokie asmenys kurie nepadarė nusižengimų susijusių su vizų politika, jie galbūt ir ne automatiškai, tačiau lengviau e, turėtų turėti galimybę gauti ilgesnio galiojimo vizą. Žinoma, norint tai padaryti, reikia, reikėtų pasikliauti vizų informacinė sistema, kuri, mums kalbant dabar, yra plėtojama, nes vizų informacinė sistema uh, kai įsigalios pasauliniu mastu, įpareigos kiekvieną e, pareiškėją norintį gauti vizą atvykti į konsulatą ar kitą įstaigą, pateikti savo na, piršto atspaudus ir taip pat jis, tas asmo bus nufotografuotas. Visi tie duomenys bus įkelti į duomenų bazę ir valstybėms narėms ateityje tai tikrai supaprastins visus procesus, jie galės įvertinti, ar pareiškėjas prašantis vizos buvo gavęs vizą anksčiau, ar ją teisėtai panaudojo, ar neįvykdė jokių pažeidimų. Ir jeigu bus nustatyta, kad per pastarosius 12 mėnesių jam bus, buvo išduotos dvi e, vizos ir jis jomis tinkamai pasinaudojo, tada trečiąjį vizą jis gaus automatiškai ir tai bus ilgesnio galiojimo viza. Na ir kol kas e, yra pateikti tokie pasiūlymai susiję su vizų kodeksu. Ir Tokiems asmenims tikrai būtų supaprastintas vizų režimas. Be abejo, atsižvelgianti tai, kaip jau minėjau, jeigu jie nebus atlikę jokių pažeidimų bent jau per pastaruosius 12 mėnesių, kai bus vertinama jų paraiška. Ta tokia yra pasiūlymo esmė, jo pamatas. Tačiau taip pat mes e, atlikome ir keletą mažesnių pakeitimų Įtraukėme keletą inovacijų. Norėčiau trumpai jas paminėti, nes tai yra aktualūs klausimai turistams. Pavyzdžiui, mes pasiūlėme e, sumažinti sprendimo e, dėl paraiškos prieimimo laikotarpį nuo 15 iki 10 dienų. Ir be abejo pažymėjome, kad dabar dauguma paraiškų yra apdarojamos mažiau nei per 10 dienų. Tokia yra realiai situacija. Taip pat pasiūlėme E, e, pailginti paraškos teikimo terminą nuo 3 iki 6 mėnesių. E, tai padės išvengti keliautojams tų vadinamųjų pykinių laikotarpių, pavyzdžiui, kai norima keliauti per atostogas, šventinį laikotarpį ir nereikės laukti ilgose eilėse konsulatuose. Taip pat siūlome peržvelgti dabartinį sistemą taikomą konsuliniam bendradarbiavimui. Reikėtų užtikrinti, e, kad galimybė pateikti paraškas dėl vizų būtų suteikta kiek įmanoma daugiau vietų. Be abejo, turi būti tinkamas atstovavimas, tačiau yra tokių šalių, kur, pavyzdžiui, atstovybė turi tik viena ES valstybė narė, arba netgi tokio atstovybių visai nėra. Ir jeigu pareiškėjas nori nuvykti, pavyzdžiui, X valstybę narį ir konsulato jo šalyje nėra, jis yra priverstas vykti į kaimininę valstybę, ieškoti į savo, į, į to šalies, į kurią nori vykti konsulato. Ir norima šiek tiek supaprastinti tą situaciją, kad asmenys turėtų galimybę e, kreiptis e, į arčiau esančius konsulatus, ypač tais atvejais, kai ES valstybių narių atstovybių nėra daug vienoje ar kitoje šalyje. Taip pat yra ir kitų inovacijų, pas, kurias pasiūlėme. Na ir turistams itin aktualu yra tai, kad mes pasiūlėme sudaryti galimybę valstybėms narėms išduoti vizas prie išorinių sienų e, laikinam laikotarpiui, Tai būtų skatinamas toks trumpalaikis turizmas. Toks bandomasis projektas jau yra e, vykdytas Graikijoje prie sienos su Turkija ir dabar siūlome numatyti tokią galimybę, kuriai būtų sukurtas teisinis pagrindas vizų kodekse ir tada visos valstybės narės galėtų pasinaudoti tokią galimybę išduoti vizas prie išorinių sienų nors paprastai iki šiol tai buvo daroma tik labai išimtinėmis aplinkybėmis. Ir dar viena paskutinė pastaba. Mes taip pat pasiūlėme su, užtikrinti vizų supaprastinimo režimą ES piliečių šeimų nariams. Kol kas e, tas suderinimas nėra atliktas ir buvo pasiūlyta sukurti vienodas sąlygas ir supaprastinti vizų režimą ne tik ES e, piliečių šeimų nariams, kurie jau pasinaudojo laisvo judėjimo teisę, bet ir vadinamiesiems nejudriems asmenims, kurie dar neturėjo galimybės pasinaudoti, neturėjo galimybės pasinaudoti laisvo judėjimo teisę. Tad tiek trumpai būtų apie vizų kodekso reformos pasiūlymą. Kaip jau minėjau, e, paketas apėmė ir kitus pasiūlymus. E, ir tokius kaip visiškai naujo vizų tipo e, sukūrimas. Tokia viza sudarytų galimybę keliauti po Šengeno teritoriją iki vienerių metų. Taip pat būtų sudaryta galimybė tą laikotarpį pratesti dar vieneriems metams, o dabar trumpalaikė Šengeno viza sudaro galimybę likti ES 90 dienų. E, su pratesimu tai gali siekti maksimum 180 dienų. Na ir pagal tą naująjį pasiūlymą būtų galima Šengeno teritorijoje likti iki vienerių metų, tačiau yra viena svarbi sąlyga. Tokios vizos turėtojas arba paraiškos teikėjas negali likti konkrečioje valstybėje narėje, vienoje valstybėje narėje ilgiau nei 90 dienų. Tokia viza taip pat būtų įdomi e, konkrečioms turistų grupėms, nes nemažai žmonių nori keliauti po Šengeno zoną, tačiau uh, E, turi laikytis dabar galiojančių taisyklių dėl 90 dienų bei 180 dienų. Ir jeigu tokia viza e, įsigaliotų, tie asmenys turėtų galimybę likti Šengeno teritorijoje iki vienerių metų. Tai yra įtin aktualu ir turistams, tačiau taip pat ir, pavyzdžiui, kūrybiniams darbuotojams, cirko artistams, kurie e, vyksta į gastrolę Šengeno teritorijoje, jiems taip pat būtų naudingas toks vizos tipas. Ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Abu pasiūlymai iš ties gana kardinaliai keičia ES vizų politiką ir labiau skatina judumą, taip pat padėtų skatinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir padėtų sukurti daugiau galimybių e, dėl kultūrinio e, žmonių bendradarbiavimo. Tai būtų puikiai galimybė teisėtiems keliautojams lengviau gauti vizas, procedūros būtų veiksmingesnės, būtų sumažintas e, paraiškų svarstymo laikas, taip pat administraciniai kaštai sumažėtų tiek ir valstybių narių, tiek ir paraiškų tiekėjų atžvilgių. Ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Be abejo, abu e, šie pasiūlymai yra aptariami taryboje ir Europos parlamente, Libė komitete procesas tikrai netrumpas. Taryboje jau pasiektas toks etapas, kai e, yra vertinami tam tikri kompromisai ir tikrai neslėpsiu, kad dauguma komisijos pateiktų pasiūlymų ne visada buvo šiltai sutikti valstybių narių, nes jiems e, bendrosios vizų politikos saugumo aspektai e, yra prioritetas ir baiminamasi, kad tokios daugkartinio atvykimo vizos, jeigu jos būtų išduodamos, e, galėtų sukelti grėsmę saugumui valstybėse narėse. Tad kalbant apie šį aspektą, dar reikia ieškoti visiems primtinų kompromisų. Dabar turistinės vizos pasiūlymas taip pat nebuvo itin šiltai sutiktas valstybių narių, jos turi tam tikrų klausimų ir abejonių, kaip reikėtų užtikrinti tokių atvykstančių asmenų kontrolę, kaip būtų užtikrinama, kad jie nedaugiau kaip 90 dienų liktų vienoje valstybėje narėje, tad dar tikrai reikia pažiūrėti, kokie bus šio teisėkuros proceso rezultatai. Be abejo, mes e, tikimės lybę komiteto paramos, tikimės, kad pavyks rasti kompromisinius sprendimus, kurie bus primtini visiems ir Tikimės, kad bus sukurta tokia teisinė priemonė, kuri prisidės prie ekonomikos augimo ir supaprastins vizų teikimo procedūras e, tiems asmenims, kurie nori atvykti į Šengeno teritoriją. Melai atsakysiu į klausimus, jeigu tik tokių turėsite. Žinau, kad tokia gana paviršutiniška informacija pateikiau, tačiau kalbant apie šios dienos posėdį, manau, tokios informacijos pirmai pradžiai pakanka ir melai atsakysiu jūsų pateiktus klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Trumpai dabar papildys panas Ortun. Po to vyks klausimų ir atsakymų raundas ir ponui Uės suteiksiu žodį. Ačiū ponė pirmikė, labas rytas visiems. Džiaugiuosi galėdamas dar kartą su jumis susitikti po to, kai buvome susitikę sausio pabaigoje. Sausio pabaigoje po to, kai komisijos narė Bienkovska Madride pristatė savo svarbiausius prioritetus busimųjų ketverių penkerių metų laikotarpiui. Home generalinio direktorato kolegos yra atsakingos už šias sudėtingas diskusijas, kurios vyksta taryboje dėl pateiktų pasiūlymų. Manau, kad jūs taip pat galėtumėte pateikti nemažai klausimų kurie būtų naudingi rengiant e, jūsų komiteto nuomonę, kurią turėtumėte pateikti Libė komitetui, primat bendro sprendimo prieimimo, pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Norėjau tik tai paprašyti, rengiant nuomonę, nepamiršti, kad be labai svarbių su vizų režimu susijusių klausimų, reikia atsižvelgti ir kitus aspektus, siekiant e, platesnių mastų ne ES šalių piliečiams palengvinti sąlygas atvykti į Europą. Turiuomenyje atitinkamų procedūrų e, oro uostose, jūrų uostose, mūtinės procedūrų supaprastinimą. Teigiamas patirties kaupimas būtent prasidėjo tose vietose. Vizų išdavimo sistema turi būti harmonizuota per artimiausius metus, tačiau reikia nepamiršti ir kitų aspektų bei elementų, taip pat reikia nepamiršti su saugumu susijusių elementų, nes kai kurie šių užsienio piliečiai anksčiau saugumo ir saugos aspektais buvo nebūtinai teigiamai pagarsėję kai kuriuose e, atvykimo vietose Europoje, taigi būtina užtikrinti tiek atitinkamą saugos lygį, tiek išsaugoti mūsų Europos turizmo paskirties taškų gerą reputaciją, todėl būtina padėti atitinkamoms tarnyboms, kurios dirba šioje srityje, e, teikti pakankamai aukšto lygio paslaugas. Todėl tiek viešasis, tiek privatus sektorius turi imtis atitinkamų veiksmų tam, kad būtų pasiekti užsibriežti tikslai. Tai yra būtų stiprinama stiprinamas Europos turizmo pramonės konkurencingumas, kūriamas naujos darbo vietos. Šiame sektoriuje noriu pabrėžti tris arba keturis aspektus, šiek tiek atnaujinant e, tą informaciją apie mūsų veiksmus nuo sausio pabaigos, rengiant e, septynių arba aštuonių bendrų veiksmų planą, mes esame įsteigė jų vadovaujamąją tarybą, kuri svarstytų ne turizmo sezono įvairias, ne turizmo sezono metu įgyvendinamas įvairias iniciatyvas siekiant pritraukti daugiau turistų į Europą, pristatant e, taip pat ir Europos keliautojams labai įdomias e, e, vykimo turizmo tikslais vietas JAV, e, Indonezijoje, Australijoje, kitose šalise. Iki šiol pradėtas darbas jau pradeda duoti labai gerų vaisių. Aš <clears throat> Madride ketinu dalyvauti aukšto lygio konferencijoje, kurioje bus svarstomi Mes dabar svarstome vizų klausimus, sako pirmininkas, o ne tai, ką jūs viską esate nuveikę. Mes mums trūksta laiko. Dėl vizų galiu jums tik pasakyti, kad labai būčiau dėkingas, jeigu transporto komitetas pateiktų Libe komitetui konstruktyvę nuomonę, kurioje būtų remiamas komisijos pasiūlymas, kurio naudingumu mes esame įsitikinę, nes visi jį yra tinkamai įvertinę, dėl vizų politikos nieko papildomai negaliu pasakyti, tai norėjau tik naudodamas progą pateikti Jums papildomos informacijos, jeigu Jūs norėtumėte ją išgirsti, aš tik norėjau pasakyti, kad e, šiame kontekste reikia atsižvelgti į daug daugiau priemonių, ne vien į vizų išdavimo tvarką. Pirmkas labai ačiū, mes artimiausių metų surenksime tinkamus klausimus, o šiandien norėjome pakalbėti tik apie su vizų išdavimus susijusius klausimus, taigi dabar steiksiu žodį vizų turizmo darbo grupės e, pirmininkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau nuoširdžiai padėkoti koordinatoriams, pirmininkui panašu, kad e, mūsų argumentai pateikti paskatino jūs labiau daugiau dėmesio skirti vizų politikos klausimams. Labai svarbu, kad parengtume tinkamą nuomonę Lyze komitetui, e, Lybė komitetui, kuriame rengiamas atitinkamas pranešimas, turime aiškiai parodyti, kad norime kurti daugiau darbo vietų, stiprinti konkurencingumą, e, norime konkurencingo turizmo Europoje. Turime suvokti, kad darbo vietų skaičius pajamos iš turizmo yra susijęs su vizų politikos klausimais vizų politika Europoje Schengeno erdvėje šiuo metu nėra konkurencinga. Europos komisija yra parengusi 2013 atitinkamą ataskaitą, kurioje nagrinėjamas klausimas susijęs su tuo, kad per metus maždaug 6,6 milijonai į ES e, atvykstančių turistų e, netvyksta į ES dėl e, mūsų vykdomos vizų politikos ir tai yra mokus turistai, kuriuos prarandame. Todėl labai svarbu imtis žygių, siekiant įtikinti tuos kolegas, kurie siekia tariamai apsaugoti Europą, aptverti ją naują sieną, naują geležinę uždangą nuleisti, kalbėdami vien apie saugumo aspektus. Mano minėtoje komisijos ataskaitoje taip pat teigiama, kad per busimuosius penkerius metus įgyvendindami naują vizų politiką galėtume užsitikrinti papildomai 130 milijardų eurų pajamų ir sukurti 1,3 milijonus naujų darbo vietų. Todėl man labai svarbu ir noriu jūsų paprašyti kovoti už tai, kad mūsų nuomonė būtų patvirtinta, mūsų komitetas ir Libė komitetas turi bendradarbiauti siekdami toliau plėtoti turizmą, o ne izoliuoti Europos. Noriu paminėti dar keletą faktų. Žinoma, bet kokią vizų politiką galima peržiūrėti po tam tikro laiko, ją iš naujo įvertinti ir, pavyzdžiui, po penkerių metų laikotarpiu, po penkerių metų, taip kaip ir anksčiau esame darę. Tačiau Visuomet bus tokių, kurie reikš tam tikrų abejonių, nuogastavimų dėl pastarųjų mėnesių ar metų įvykių susijusių su teroristų išpoliais, saugumo situacija, tačiau šiems žmonėms mes galime užduoti klausimą. Paryžiaus e, išpolis arba kiti išpoliai teroristų Belgijoje, Briuselėje, ar juos įvykdė asmenys, kurie buvo atvykę iš trečiųjų šalių, ar juos įvykdė Europos valstybių narių piliečiai. Taigi turiu Jums blogą žinę. Mūsų saugumas nedaug ką turi bendro su vizų politika. Taip, mums reikia bendros vizų išdavimo sistemos, vizų politikos, tačiau ši vizų politika, ši sistema turi būti lanksti. <clears throat> Būtina ją. Ja nustatyti lankstesnį atsižvelgiant į turizmo sektoriaus poveikius. Per pastarasias savaitės konsultavausi su įvairiais įvairiomis turizmo asociacijomis ir organizacijomis tam, kad galėtume parengti geresnę nuomonę, surinkti reikiamus faktus. Taip pat buvau susisiekęs su jungtinių tautų e, atitinkamomis asociacijomis veikiančiomis turizmo srityje, su viešbučių, restoranų asociacijomis. Pateiksiu jums artimiausių laikų jų pasiūlymus, įvertinimus susijusius su komisijos pasiūlymu dėl vizų politikos čia iš esmės ir šios asociacijos taip pat remia komisijos pasiūlymą. Šios profesinės organizacijos veikiančios jungtinių tautų kontekste Taip pat e, teigia, kad iki 30 metų pasaulyje uh, turėsim, turistų skaičius pasieks 1,8 milijardus. Tie regionai, kurie bus tinkamai pasiruošę priimti šios turistus, e, pasitelkdami atitinkamą vizų politiką, gaus daugiausiai naudos iš šių naujovių padidėjusio turizmų skaičiaus. Labai ačiū, pana pirmininkė, kad suteikėte mums galimybę turizmo darbo grupėje svarstyti šį klausimą. Transporto komitetas dabar galės e, mūsų parengtą nuomonę svarstyti. Noriu patekoti Ursulai, Valteriui ir kitiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Pirmininkas, ačiū. Klaudija Montero dabar kalbės pirmoji. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, permitam-me, em primeiro Ačiū, pirmininkė. Prieš pradant kalbėti apie vizų klausimą, norėčiau patekti konstruktyvų komentarą kolegoms, kurie dalyvauja turizmo darbo grupėje. Man labai malonu, kad, kad kai kurie klausimai susijęs turizmu įtraukti į darbo atvarkę. Turizmas turi didžiulį poveikį e, periferinių šalių ekonomikoms, pavyzdžiui, Portugalijai ir jos saloms, tačiau ES ekonomikai taip pat apskritai tai yra tarpvalstybinis reikalas, turime dirbti su komisijos pasiūlymu, parlamentas ir šis komitetas turi parengti tiek, tiek kiek reikia nuomonių, kad apgintume, apsaugotume mūsų sektorius. Manau, kad turizmas turi būti mums visiems prioritetas. E, reikia jį ne tik aptarnėti, bet e, gerokai padirbėti ties jo. Gybiškai svarbu stiprinti šį sektorių nes e, jame kūrimas darbo vietos ir tai prisideda prie ES e, ekonomikos augimo. Čia buvo kalbama apie vizų politiką. Šiandien yra 20-osios metinės, kai septynios šalis panaikino vidinės sienas. Taigi norėčiau pakalbėti keliais klausimais, kuriuos išgirdome. Biurokratijos mažinimas, lankstesnės, paprastesnės procedūros, terminų trumpinimas pateikus prašymą išduoti vizą. Reikia pabrėžti, reikia stiprinti konsulinį bendradarbiavimą, taip pat kartais valstybė narė, pavyzdžiui, neturi konsulato kur nors, reikia bendrauti tarp e, skirtingų šalių konsulatų, reikia stiprinti šiandieną informacinę sistemą. palengvinti prašymų teikimą, išduoti vizas per internetą ir panašiai. Vizų klausimas kartais yra prieštaringas. Na, kaip įvertinti valstybių narių atstovybių išlaidas, kaip įvertinti paslaugas, kurias konsulatas teikia kitos valstybės e, klientams. Kaip, e, kodėl neįtraukus šios pasiūlymus nuostatų, kurios atsižvelgtų ir jūrinės profesijas. Na ir paskutinis komentaras, aš manau, kad reikia nustoti kalbėti, kad tokie pasiūlymai kelia grėsmę mūsų saugumui. Taip, reikia mažinti biurokratiją, tačiau galime ir pagerinti vizų politiką, nes tai būtų naudinga Europos turizmo sektoriui. Ir, kaip sakiau, šis sektorius nusipelno būti prioritetu, prioritetiniu. Ačiū, Karimedėlė. Labai trumpai ačiū už Jūsų e, pristatymą. Ar sakote, kad tai yra pasiūlymai, kurios komisija teikia, pateikė 2013 m. kovo mėnesį ir iš naujo pateikė 14 metais? Jūs čia kalbėjote, kad reikia paprastinti vizų išdavimą, stiprinti konsulinį bendradavimą, tačiau visą tai jau žinome. Žinoma, turizmas sudaro, kaip sakėte, 10 procentų vidaus produkto. Parlamentas visada kalbėjo už procedūrų supaprastinimą, prašant Europos vizą išduoti. Ir visa pas, Europa yra didžiausias turistų lankomas žemynas. Ir čia reikia kalbėti, koks čia yra turizmo tipas, koks, koks čia turizmas. Ar tai yra varto, vartojimo turizmas, bet tai turi būti ir kokybiškas turizmas ir ekoturizmas. Todėl man kyla problema. Aš sprendu, kad šis klausimas keliamas mūsų e, komitete, nes šį sektorių reikia skatinti. Tačiau Vizų klausimas tai ne e, turizmo, ne transporto komiteto klausimas, o e, Libė komiteto e, kompetencija, ar ne? Das ist natürlich richtig. Okay, ist das gut. Muchas, muchas gracias, presidente. Muchas... Ačiū, žinoma, taip. Toliau Izaskun. Ačiū pirmininkė, ačiū už pateiktus paaiškinimus. Europos institucijos ir parlamentas turi siekti modernios politikos, kuri būtų pritaikyta ekonominiams pokyčiams. Mes esame patvirtinę savo dokumentuose, sakydami, kad norime geros kokybės turizmo, norime plėtoti atskirus turistinius segmentus, ir pasiūlyti turistams tai, ko, jis, ko jie nori, atitinkamą viešbučių, atitinkamos patirties. Ir jeigu teisingai viską darysime, mes užtikrinsime didžiulį augimo potencialą. Galbūt reikėtų peržiūrėti ir vizų politiką šiuo tikslu. Ir todėl aš manau, e, šias problematiką reikia nagrinėti iš įvairių pusių. Ir aišku, kad svarbu, kad transporto komitetas pasiūlytų savo nuomonę dėl vizų politikos, tai suvaidintų svarbu vaidmenį, užtikrinant turizmo augimą 80 procentų iki 30 metų. E, ačiū, aš tikiuosi, kad mes galėsime panaudoti kaip galima geresnę turizmo politiką. Klaudija Tapardel. Problema vizelor și în Comisia de Transport. Ačiū pirmininkė Labai svarbu, kad mes svarstame transporto komitete vizų politiką, tai yra netgi natūralus dalykas. Svarbu, kad mūsų vykdoma vizų politika būtų lankstesnė, tai svarbu ne tik turizmui, bet ir apskritai ekonomikai, remiantis minėtais skaičiais tikrai negalime leisti, kad prarastume tą turistų skaičių ir su jais kartu prarastume papildomas pajamas, taigi būtina, kad turizmų politika vyktų lankščiau. Svarbu, kad savo rekomendacijas mes perdotume lybę komitetui, tačiau kalbėdami apie turizmą mes kartu kalbame ir apie transportą, todėl siūlau įsteigti e, bendrą abiejų komitetų darbo grupę šiuo klausimu, surenkti bendras diskusijas ir teikčiau tinkamą pasiūlymą tiek turizmo darbo grupiai, tiek visam transporto komitetui, kad būtų įsteigta taip pat ir atitinkama tarp komitetinė darbo grupė šiais klausimais ir aš būčiau jos pirmininkė. Dirda Klūn, ačiū. Manau, kad vizų politika yra labai svarbus dalykas ir džiaugiuosi, kad transporto komitetas duomis iš šio klausimų, siekdamas subalansuoto požiūrį, nes aš manau, kad čia yra didžiulis potencialas, skatinant turizmą. Pavyzdžiui, jeigu prašai vizos anksčiau e, kelis kartus ir ją gavai, tai reikia galbūt taikyti tam tikrą lankstumą pripažįstant tuo pat metu, e, kad reikia užtikrinti tam tikrą saugumą. Nedidelis komentaras, kaip aš esu iš Airijos, Airija ir Junktinė karalystė ne, nepriklauso Šengeno zonai, tai galbūt mums ir problema, tačiau diskusijos su komisija galbūt galėtų e, pakalbėti šio klausimu, nors mes esame už Šengeno zonos ribų, tačiau mes esame bendra turizmo zona vis tiek. norėčiau galbūt e, mūsų diskusijose reikėtų nepamiršti šio aspekto. Mes esame turizmo ir transporto komitetas, o į vokiečių kalbą tai yra verčiama kaip e, atitinkamai kitais terminais, kurie yra pakankamai senoviniai Taigi aš norėčiau paklausti, kodėl mūsų komiteto pavadinimas yra toks <clears throat> senoviškas. Taigi galbūt ir oficialus vertimas į vokiečių kalbą galėtų būti atitinkamai pakeistas, kad iš tikrųjų mūsų komiteto pavadinime atsirastų žodis ir vokiečių kalboje žodis turizmas, o ne svetim šalių keliavimas, kaip dabar vadinasi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pasisakomėsiems parlamento nariams. Iš esmės, kaip aš suprantu, e, pozityvai buvo pasakyta dėl e, komisijos pasiūlymo. Tai ir mes to džiaugiamės, aišku. Lauksime jūsų pozityvios nuomonės kurią jūs parengsite lybę komitetui. Galbūt e, keletas e, komentarų protokolui dėl paminėtų problemų. Viena parlamentarė jau išėjo, na, prancūziškai kalbėjusi narė, kalbėjusi apie 13 metų komisijos pasiūlymą. Ne, komisijos pasiūlymas buvo patvirtintas 14 metų balandžio 1 dieną, beveik prieš metus ir Kaip čia buvo minėta, šiuo metu aptarinėjame šios pasiūlymus taryboje ir parlamente, lybė komitete. Taip pat e, girdėjau pastebėjimų, pavyzdžiui, dėl jūrų profesijų, mes juos vadiname, vadiname jūrininkais, jie įtraukti į mūsų pasiūlymą. Jiems e, numatytas tam tikras vizų palengvinimas, jie galėtų anksčiau pateikti prašymą vizai. Žinoma, tie žmonės plaukėja e, laivais, jūrose ir ne visada gali paprašyti vizos, todėl mes galvojame, kaip palengvinti jiems e, galimybę pateikti prašymą išduoti vizą. Taip pat noriu paminėti, kad jūrininkai tai ne tik įgulos, profesionalios įgulos, laivo įgula, bet gali būti bet kas dirbantis laive. Tai yra platė apibrieštis. Taip pat e, jūs minėjote Šengeno internetinę tinklavietę, tai įtraukta į mūsų pasiūlymą. Ta tinklavietė dabar yra kuriama ir ji e, suteiks e, vizų prašymus teikiantiems žmonėms daugiau skaidrumo visame pasaulyje. Konsulinio tinklo stiprinimas. Pirmą kartą kalbėdamas aš minėjau, kad tai yra Vienas iš svarbiausių komisijos pasiūlymo elementų. Ir manau, kad pakalbėjau apie svarbiausius iškeltus klausimus ar problemas. Jungtinė karalystė ir Airija nėra Šengeno zonoje, todėl joms nebus taikomas naujasis vizų kodeksas, kai jis bus patvirtintas. Tai štai. Manau, kad šiuo metu te galiu tiek pasakyti ir lauksime jūsų oficialios nuomonės teikiamos lybė komitetui. Dar kartą dėkoju, kad atvykote, dabar suteiksiu žodį ponai Ištvanui. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad komiteto pirmininkas Krameris ėmėsi turizmo termino atnaujinimo. Aš e, taip pat, kai savo šalyje dirbau valstybės sekretoriumi, tai taip pat vienas iš pirmųjų mano darbų buvo oficialiai pakeisti e, tą pasenusi turizmo terminą naujesniu ir vengrų kalboje. Manau, kad vertėjams jis taip pat labiau patiktų. Turizmo darbo grupėje mes puikiai suprantame, kad ši tema neturėtų būti išskirtinai vien tik tai priskiriama Libė komiteto atsakomybės sryčiai. Nenorėtume, kad Libė komitete būtų balsuojama be mūsų žinios. Nepamirškime taip pat ir e, Europos komisijos užsakyto tyrimo, kurio rezultatai rodo, kad per metus Europa galėtų sulaukti 6 milijonais turistų daugiau, jeigu mūsų vizų politika būtų lankstesnė, netokia sudėtinga. Taigi, tokiu būdu mes prarandame ir labai daug pajamų kuris galėtų generuoti turizmo sektorius, e, E, labai džiaugiuosi, kad e, mes atsižvelgiame taip pat ir jūrininkų e, lūkesčius ir poreikius. Dar turėsime pasvarstyti ir papildomai, kokios kitos sritis yra susijusios su, su bendra transporto politika, tarkime, uh, aviacijos transportas, oro uostų infrastruktūra ir kaip šie sektoriai taip pat galėtų būti siejami su vizų politika. Savo frakcijoje jau užsiminiau, kad ir toliau norėčiau šią temą svarstyti, jeigu man suteiksite ir parodysite atitinkamą pasitikėjimą ir aš tikiuosi, kad su lybė komitetu susitarsime dėl tinkamo kompromiso. Labai ačiū. Pirmininkas, ačiū. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės e, klausimą. Kol kas negavo jokių pageidavimų dėl darbo tvarkės klausimo. Kiti klausimai kito posėdžio pradžia yra pirmadienis, valandžio 13 diena nuo 15 valandos. Posėdžiausime, visiems noriu padėkoti ir linkiu gražios dienos. Okay. It was very perfect for me because yeah. I have 20 minutes. Because the translation in English it was. Yeah, if you want, yeah.